Colleghi, anche se eh, non vedo una. Kolegos. Nors m, narių netiek daug, bet manau, kad turime pradėti posėdį. Jau praėjo 15 minučių. Akademinis pusvalandis. Tikiuosi, kad kiti kolegos prisijungs. Man malonu pasisveikinti su Džonu Belu, mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorato atstovą. Jis kalbės apie Food 2030 projekto įgyvendinimą. Kaip žinote, Agri komitetui tai labai svarbus projektas. Uh, Komisijos direktoratai dirba įvairiose srityse, siekdami, kad būtų plačiau dėgiamos inovacijos, nuosios technologijos bei plistų skaitmeninė ekonomika kaimo teritorijose. E, taigi kalba eina apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurių vaidmuo yra labai svarbus, siekiant užtikrinti diversifikavimą ir kuriant atsparų, konkurenci, konkurencingą, atsakingą sektorių E, bei e, našias maisto gamybos sistemas. Išklausę pono Belo pasisakymo, turėsime galimybę dalyvauti diskusijose ir todėl iš karto aš suteikiu žodį Džonui padaryti pristatymą. Ačiū, daktarė Paulo de Castro. Uh, jūs vienas iš tų, kurie pirmieji pasiūlė kitokį požiūrį į apsirūpinimą maisto produktais ir Milane, Milane vykusioje E, parodoje buvo patvirtintas sprendimas e, pat, parengti novatorišką požiūrį į agri maisto sistemas. Todėl noriu padėkoti už galimybę aptarti tai šiandien, pakalbėti apie tai, kaip maisto sistemos atrodo iš mokslinių ir technologinių inovacijų perspektyvos. Aš esu atsakingas už bioekonomiką, mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorate. Mes nagrinėjame šių galim, šių, šios sistemos galimybės ir perspektyvas ilgesnių laikotarpių, atsižvelgdami į mokslo tendencijas, naujoves, taip pat visuomenės tendencijas. Šiandien papasakosiu Jums apie maistas 2030. Tai yra uh, inovacijų strategija, kurioje bandome apriepti, ap, aptarti galimybes maisto gamybos sektoriuje iki 2030, kuomet turime parengti, ir turime parengti tvarų požiūrį. Kalbėsiu apie mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, kuri apima maisto produktų gamybą ir mytybos saugumą pereinant prie tvarios sistemos. Ir bandysiu akcentuoti keletą dalykų pasisakydamas. Visų pirma, agrimais maisto gamybos sistemos yra, susiduria su didžiausiais iššūkiais. Tai yra didžiausias iššūkis, kurį iškils mūsų visuomenė ir ekonomikai per kitus 20 metų. Antra, kad tą iššūkį išspręstume, turime reglamentavimo galimybės, tačiau turime viską uh, traktuoti holistiškai nuo tvarto iki stalo, vis nuo, nuo, taš, nuo, nuo pirminio iki galutinio etapo. Kai, Taip pat nepamiršti suteikti galimybės tiems, kurie gyvena kaimo teritorijose, dirbti, toliau dirbti šioje srityje, kad sistemos išliktų. Ir trečiasis svarbus elementas, kad pasiektume tikslą, kurio siekiame, kad ES politika ir, ir įsipareigojimai, kuriuos prisėmė institucijos, turime iškelti ambicingus tikslus mm, mokslininkams ir tyriems, kad pasiūlytume uh, reikalingus sprendimus tiems, kur, kuriems tenka gyventi ir, ir spręsti tuos klausimus vietoje, o tos vietos dažnai yra labai toli nuo Briuselio. E, žinoma, visa tai susijęs su politikos nuoseklumu. Tie, kurie užsimame moksliniais tyrimais komisijoje, ne visada dalyvaujame e, kitose procesuose, pavyzdžiui, dėl biudžeto tvirtinimo procesuose, bet turime dirbti draugės su kolegomis siekiant žemės ūkio politikos modernizavimo, supaprastinimo, kalbu apie e, devintąją e, pamatų programą. E, apokaliptinio scenarijaus skaidrė, kurią matote pirmą mes nesuprantame, kad, tas, kad sistema nuo tvarto iki stalo yra visų pagrindinių iššūkių kylančių visuomenėje esmė. Man atrodo, prancūzijos prezidentas Makronas yra pasakęs, jog kitos planetos ar taip alternatyvos planetos nėra, todėl mūsų ardė manevrams yra nedidelė kalbu apie biologinius išteklius ir, ir biologinės rūšis. Uh, Taip pat, kalbant apie tai, kad netrukus bus priimti sprendimai, svarbus sprendimai dėl biudžeto, lieka tik deš, mimti tik dešimtį derlių, kad pasiektume tikslus iškeltus 2030-iesiems. Taigi, tai reiškia du biudžeto ciklus, todėl laiko įgyvendinti reikalingus pokyčius turime nedaug. Ką reiškia tie pokyčiai ir uh, E, transformacijos. Klimato kaita, kaip žinote, iš neseniai Bonoje įvykusių diskusijų maisto švaistimas yra trečiasis iš metalų šaltinis, šiltnam efektą sukeliančių iš metalų šaltinis po Kinijos ir JAV. Maisto produktų švaistimas, maisto produktų praradimas už es ribų ir Europos Sąjungoje yra labai didelis. Trešdalis maisto, kurį pagaminam, yra išmetamas arba prarandamas. Uh, ir labai nesi, nesimdami pertvarkyti struktūrų, tiesiog kai ką pakeitę visuomenės gyvenime galime nemažai nuveikti. Kita konferencija, kuri vyks Katovicuose Lenkijoje, e, domėsis kaip, ką daryti žemės ūkio srityje, ką keisti, kad mažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį galbūt žmonės nepastebi, bet neseniai Europą nusiaubė uraganas e, susiformavęs rytų Atlanto dalyje. Tai irgi naujas dalykas. Ir kai jis nusiaubė Portugaliją, e, jis susisiekė su Saharos sausais karštais vėjais ir sukėlė kai kur gaistrų. Todėl atsiranda kitok, kitokio mm, kitokių meteorologinių reiškinių. Praėjusią savaitę lankiausi Lenkijoje ir paaiškėjo, kad ten e, auginimo sezonas yra kitoks dėl klimato kaitos, nes iškilo problemos dėl vandens naudojimo. Jiems reikia atsižvelgti į tai, kok, koks yra anglies e, junginių kiekis dirbožėmėje. Taigi viskas keičiasi. Jeigu vertinsime viską iš tvarios, tvaraus vystimosi tikslų, matysime, kokie tikslai mūsų laukia. Uh, E, vienas iš to, na, tokių vakarų pasaulio paradoksų tai e, antsvario, su antsvariu kovojantis žmonės ir žmonės, kurie badauja, kurie dažnai kai kuriuose pasaulyje, kad vienose pasaulio dalise žmonės badauja, o kitur yra priešingai. Taip pat pasikeitė bal baltymų poreikis pasaulyje, nes pasikeitė, keičiasi mytybiniai poreikiai, žmonės renkasi lab, ba, baltymų gausias, e, baltymų gausų racioną. Ir tai atsiliepia ir mums, ir mūsų kaimynams. Taigi, kur reikės rasti tų baltymų, kad e, apsirūpintume savo mytybos sistemoms. E, Ir būtent todėl kalbame apie tai, kaip naudojama energija ir vanduo maisto gamybos ir žemės ūkio sistemose. Reikės nemenkų pokyčių, kad išmaitintume 9 milijardus planetos gyventojų, 60 procentų išauks maisto poreikis, ypač baltymų poreikis, e, meteorologiniai reiškiniai taps menkiau prognozuojami, e, dirbožėmis augalai, gyvuliai patirs daug kitokius e, spaudimo veiksnius. Taip pat įvertinus ekosistemų būklę ir kaip tai atsiliepia joms, matome, kad didžiausią spaudimą patiria bioįvairovė įvairiausios rūšys. Ir kol kas dar negalime padaryti išvadų, bet matome, kad iš esmės keičiasi tų sistemų būklė ir sausumoje, ir žinoma, vandenynuose. Uh, Dar vienas dalykas, kalbėdamas apie maisto sistemą, aš turėsiu omeny ir, ir vandenynus, ir sausumą. Neišspręsime visų problemų, kurios mūsų laukia, bandydami kažką atskirai keisti atskiruose sektoriuose. Reikia sisteminio požiūrio, reikia keisti maisto gamybos sistemas. Ir reikia padėti žmonėms, kurie, kurių pragyvenimas yra maisto gamyba. E, Milane per parodą e, profesorius De Castro kalbėjo apie globalinius e, pokyčius. Afrika, pavyzdžiui, vaidina svarbu vaidmenį čia. Ir tikro saugumo nebus, kol nebus apsirūpinimo maisto produktai saugumu. Mes ieškome ne kuo pakeisti kalorijas, bet kaip garantuoti mytybos šaltinius. Galime pažvelgti į kaiminystę teritorijas, kur vyksta sparti urbanizacija, tačiau nesirūpinama mai, apsirūpinimu maistu. Taip pat reikia pažymėti, kad yra daugybė politinių galimybių e, ir jas reikės išnagrinėti. Es institucijos prisima įvairiausių įsipareigojimų, kad pasiektų, e, kad gyven, patenkintų mūsų piliečių lūkesčius. Ar kalbėtume apie darbo vietas, ar tvarios plėtros tikslus, ar klimato kaitos tikslus, investicinius tikslus, matome, kad svarbiausi vaidmenį vaidina maisto gamybos sistemos. Ir kai kalbame apie tai, e, vienas iš penkių Europos piliečių dirba būtent šiame sektoriuje. Čia noriu paminėti BŽUP politikos klausimų padarytą komunikatą šį rytą. Kad ir kaip tą situaciją nagrinėtume, vienas iš penkių es piliečių dirba žemės ūkija. E, mūsų maisto gamybonės pramonė yra e, didesnė nei JAV, bet turi tik pusę investicijų JAV. Beveik milijonas žmonių dirba Daugybė žmonių dirba maisto gamybos pramonėje. E, ir maisto gamybos pramonė yra didžiausia gamybos pramonė Europoje. Kada gir... Niekas nekalba apie tai, kiek žmonių dirba maisto pramonėje Europoje. Kalbame apie ją tik tada, kai iškyla problemų. Bet pasigilinę į tai pamatysite, kokie iššūkiai laukia Europos, kuomet pradės, e, prasidės tie pokyčiai, kur, kurie yra reikalingi. 7 procentai maisto pagaminamo eksportuojama. Tai, ką Airbnb e, verslas atnešė e, viešbučių sektoriui, e, tokių pačių pokyčių reikia tikėtis ir maisto gamybos sektorija. Čia maisto sektorėje mūsų laukia iššūkiai ir investicijų ir, kitose, ir kitais aspektais. Paskui aptarsiu programas, kurias yra nusprendę patvirtinti biudžetą tvirtinančios institucijos. Tačiau reikės keisti maisto produktų auginimo, gamybos, vertinimo ir vartojimo įpročius per ateinančius dešimtį metų. Maistas taps labai E, personalizuotų, individualizuotų dalykų. E, jis bus apspręstas e, konkretaus individo genetinės sandaros. Ir keisis daugybė kasdienių dalykų. Ir todėl maisto tiekimo e, sistemos pasikeis. E, turime būti pasirengę visiems šiems pokyčiams Europoje. E, matome, kad e, maisto gamybės, gamybos pramonė taip pat keičiasi. Duomenys yra svarbiausias dalykas, kuriant verslą šioje srityje. Anksčiau apie tai nepagalvodome ka, kam priklauso maisto gamybos įmonės ir kam priklauso duomenys apie um, maisto vartojimo įpročius. Jeigu pabandytume viską įsivaizduoti e, laiko teikmėje, turime labai nedaug laiko gyvendinti visus šiuos pokyčius. Taigi 2030 yra tie metai kuomet komisijoje tikimės turėti sistemas, kurios užtikrins apsirūpinimą maistu ateityje, pasidė, pasitelkus inovacinės priemonės ir specialistus dirbančius šioje srityje. Taigi komisija kuria mokslinių tyrimų ir inovacijų e, dokumentą e, ir nagrinėja tas sistemas visapusiškai sausumoje ir vandenyne iš visų pusių Mes akcentuojame keturis prioritetus - atremti klimato kaitos iššūkį e, mytybos požiūrių, taip pat užtikrinti žiedinį principą, vengiant švaistimo, tai yra kurti verčių sistemą ir taip pat e, e pasitelkti inovacijas vietos, kad padėtume vietos bendruomenėms. E, bandome e, suformuoti struktūrinį atsaką, pritaikyti jo matmenį, taip pat pasitelkti skaitmeninimą. Skaitmeninimas tai tas pats e, kai, kaip elektros atsiradimas, elektrifikacija prieš keletą kartų, tikslingai nukreipti investicijas ir susijęti atskiras sistemos dalis. Tačiau svarbiausia tai e, ta vieta, kur viskas vyksta ir žmonės, kurie dirba ir gyvena vietose ir regionuose. Bandome užmėgsti ryšių su regionais. Milane patvirtintas susitarimas dėl miestų bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, e, Lodzėje, Lenkijoje šią savaitę vyksta regionų susitikimas. Ir regionai, viskas, viską bandome priartinti kiek įmanoma prie regiono ligmens. Uh, Taip pat įvairūs politiniai sprendimai turi neprieštarauti vienas kitam, būti nuoseklus. Daugiametė finansavimo programa kaip ji turėtų atrodyti, kaip turėtų vykti BŽUP modernizacija, ji turi atitikti e, žinių ir technologijų perdavimą, investicijos turi būti atitinkamai nukreipiamos, nes investicinių lėšų kaip tik šiuo metu trūksta. Taigi trumpai E, pristatysiu keletą skaidrių. Čia matote pavyzdžius, ko galime pasiekti šią sistemą. Jei peržiūrėsite šiuos e, pavyzdžius, tai jau įgyvendinama arba finansuojama. Pavyzdžiui, domimės, kaip fotosintezė, kaip, kaip galima būtų pagerinti, užtikrinti našesnę fotosintezę ir ar pa, užtikrinus našesnį procesą sugebėtume geriau patenkinti pasaulio poreikius. Mėsos alternatyvos, alternatyvos mėsai. Jau buvo, sakiau, kad, kad ir ką, kad kaip bevertint, kad ir koks bebūtų jūsų požiūris į mėsą, į gyvulieną, uh, maisto gamybos grandinėje daug lėšų skiriama baltymų gamybai ir kartais tai nereikalinga. Laboratorijose domėmės, kaip e, kurti baltymus, kurie ateityje bus e, mytybos e, pamatas. Atsiranda naujų galimybių susijęti skirtingas maisto gamybos dalis auginimas, e, augalų, daržovių auginimas be dirbožėmio, akvaponinė sistema, e, naudojama miestuose. E, pavyzdžiui, iš akvakultūros išgaunami baltymai naudojami šioje, šiuo atveju kaip trašos. Baltymai perdirbami, kad jie nebūtų išvaistomi ir liktų sistemoje. Uh, atsiranda naujo modelio e, žiedinės maisto gamybos sistemos, kurios naudojamos miestuose, pavyzdžiui, viena naudojama Bruselėje. Personalizuota mytyba, tai žmonėms skamba keistai, bet mes e, artėjame prie to momento, kuomet įvyks dar viena revoliucija, kaip, kaip ir ta, kuomet buvo atra, e, išaiškintas žmogaus genomas. E, Taigi kalba eina apie ekosistemą ir kiekvienas žmogus turi savo unikalų mytybinį kodą. Jeigu jį galėtume iššifruoti, galėtume nuspręsti, kokie papildai, kokie ingredientai reikalingi atskiriems žmonėms. Pavyzdžiui, jeigu esi kažkam alergiškas, gali atsispausdinti, galėtum atsispausdinti namuose tą ingredientų sąrašą, kurie tau reikalingi ar kurie tau netinka tai taps įprastų dalykų. Neseniai finansavome projektą skirtą ligoninių pacientams. Apie 15 milijonų žmonių Europoje negali nuryti. Ir pavyko pagaminti trimačių spausdintuvu sukurtą maistą, kuris visiškai nepanašus į maistą. Uh, tai maisto, tai mytybinių produktų rušis, kurią žmonės gali nuryti. Taigi, tai pavyzdžiai, kaip panaudoti technologiją, kad padėtume labiausiai pažeidžiamiems tiems, kurie serga alergijomis arba kurie negali nuryti ir dėl to yra ligonėje. Visi šie projektai yra rengiami, yra daugybė klausimų susijusių su mytybos poreikiais, taip pat, tai susijęs su gyvenimo būdu, taip pat gimdyvių mytyba. Tai, taip pat pasaulio regionai, kuriems reikia lab, labiausiai reikia mūsų pagalbos, kaip e, padėti Afrikos žemynui surasti alternatyvą baltymams ten. Tai kalbame apie didžiulę įvairovę ne tik te, naujų technologijų, bet jų plėtojimas, jų e, išbandymas konkrečiose bendruomenėse. Čia matote visą sąrašą įvairių projektų. Pavyzdžiui, bandome surasti e, alternatyvius e, pašarų e, ir maisto produktų šaltinius. Pavyzdžiui, vandeninuose auginame mikrodumblius, kurie, gali, kurie galėtų būti panaudojami e, pakrančių ūkiuose, net kosmetikos gamybai, taip pat e, bio, biologinio plastiko gamybai. Kita iniciatyva 3,7 milijardų eurų iniciatyva skirta augalams ir kaip susijęti kaimo kaimo vietovių maisto gamybos sistemas, kaip išvengti maisto švaistimo, atliekų atsiradimo maisto gamybos grandinėje, kaip viską panaudoti, kaip, kaip usnis paversti kosmetikos priemonę. Ir kaip e, pieninin, pa, pa, panaudojus pieno uh, sektoriaus produktus, paversti juos plastiku. Uh, svarbiausia, ar e, ūkininkai dirbantis e, tuose regionuose taps tokių projektų bendradarbiais ir naudotojais. Taip pat kuriasi urbanistinis ūkis, ur, urban, urbanistinis ūkininkavimas, ypač Kinijoje. Mastoma, kaip uh, pasigaminti baltymus, kaip užsiauginti baltymus miestuose ir, žinoma, uh, keičiasi gamintojų ir vartotojų santykis. Daug kas vyksta, daug kas keičiasi. Yra daugybė iškylančių, mums iškylančių problemų sprendimų. Susidurėme su didžiausiu iššūkiu po pramoninės revoliucijos. E, dirba įvairiausios mokslininkų bendruomenės ir bando ieškoti sprendimų. Manau, reikia pasirūpinti, kad maisto gamybos ir žemės ūkio sistemos netaptų tuo miegančiu milžinu, e, kur, kuris taip ir nebus pažadintas. Iki 2030 mūsų laukia dar dešimt derlių nuėmimo per, per, ir per tą laiką mums reikia visą tai išspręsti per, per kit, kiti du metai bus ypač svarbus. Numatyta įvairiausių renginių skirtų pristatyti e, mokslinius projektus, taip pat e, tai, kas daroma ūkininkų bendruomenėse, rengėmės kitai pamatų programai Bulgarija, kitais metais Plovdive surenks šiai temai skirtą renginį Birželio 14-15. Žinau, kad pramta vicepirmininkė Maginės yra čia, jūs dalyvavote, kuomet ta iniciatyva buvo pristatyta praėjusiais metais sulaukėme e, e, tvirto parlamento palaikymo visais šiais klausimais. Nežinau, kad 2018-aisiais, kuomet bus rengiama pasaulio maisto diena, parlamentas norės dalyvauti e, rengiamose iniciatyvose ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite, bei dirbti drauge, ieškant bendrų sprendimų. Taigi, kaip visi žinome, maistas yra neoficiali bendra Europos kalba. Tai yra tai, yra tai kas mus vienė, nes prie stalo priimami svarbiausi ži... sprendimai. Europos Sąjunga nesikiša į tai, ką, ką koks nors kokia nors maisto produktas reiškia žmonėms, bet mes turime e, kurti darbo vietas šioje srityje ir rytuose ir vakaruose, nes galimybės yra visur, galimybė yra visur ir tikiuosi, kad nuveiksime daug daugiau, o ne tik investuosime į mokslą ar technologiją ir neskirsime lėšų ten, kur jų labiausiai reikia. Ačiū, kalbėjau šiek tiek daugiau nei 10 minučių. Ačiū. Molto bene, grazie, grazie davvero, direttore eh, John Bell. Kągi, puiku, labai ačiū Johnui Belui už šį pristatymą. Jis aiškiai parodė šios problemos svarbą. Nemažai kolegų dirba. E, nemažai kolegų dirba šioje srityje, todėl e, manau, kad mūsų laukia gana įdomi diskusija. Taigi suteiksiu žodį kolegoms, norintiems kalbėti. Pirmiausia, ir pats pasakysiu, kad e, inovacijos kaip tokios neturi e, nebūtinai turi kirstis su tradicijomis. Agri maisto sektoriuje beje inovacijos pasirodė esančios ypatingai sėkmingos. Pirmiausia, teiksiu žodį kolegijai Maginis. E, dėkoju, dėkoju už pristatymą. E, mane sujaudino pirmininkė jūsų pasakymas, kad e, inovacijos ir tradicijos e, gali žengti greta. E, vertinu tą darbą, kurį atlieka Johnas Bellas. Mums labai svarbu taip pat neužmiršti ir praktinio darbo vietose. Aš Norėčiau jūsų paklausti, kokie yra trys svarbiausi dalykai, kuriuos mes kaip Agri komitetas galėtume atlikti, kad tai, apie ką jūs pasakote, galėtų būti įgyvendinta. E, kitas dalykas, kalbama apie bendrosios žemės politikos e, pakeitimus. Jie jau atliekami, ar manytumėte, kad reikėtų kažkokių tolesnių pakeitimų, norint modernizuoti BŽUP? Ir trečia tema valstybių narių vaidmuo, nes kiek aš suprantu, kai kurios valstybės daro daug, kai kurios nieko nedarbo, kam geriausiai sekasi, kas lyderiauja šitoje srityje, kas gali pasidalinti pažangiausią praktiką. E, iš tikrųjų, e, dažnai reikia pačiam pamatyti, kad įsivaizduotum, kad e, šie dalykai yra iš tikrųjų veiksmingi ar e, tos naujovės bus ekonomiškai tvarios, e, jeigu mes pradėsime naudoti e, tuos pasiūlymus, kurie kyla iš mokslo tyrimų. Dabar žodis ponai Agnių. Atsiprašau, kad pavėlavau, užmiršau, kad anksčiau pradėjome pusvalandžių dirbti negu paprastai. Iš esmės jau buvo pasakyta tai, ką aš ir norėjau pasakyti. ES importuoja apie 30 milijonų tonų sojų pupelių, e, jos genetiškai modifikuotos. E, iš tikrųjų, e, vadinasi, yra didžiulė spraga, kad mums tenka tiek baltymų importuoti, jo labiau GM sojos. Galbūt reikėtų e, patiems mūsų ūkininkams užsiauginti jų, bet tam reikia naujų technologijų, kurios pagerina maisto, maisto e, kokybę. Bet e, žalieji, žaliųjų pažiūrų žmonės kol kas lobiuoja prieš ar ketinama nusileisti joms. Jeigu e, dauginacionalinė įmonė m, ketina gauti kažkokio pelno, tai žalieji lobistai iš karto pakrikštė tai labai blogų dalykų. Panas Flanagan, e, dėkoju, įdomus pristatymas ir e, daug idėjų paminėta. Jūs paminėjote kad e, maisto pramoje dirba apie 4 milijonai žmonių berots. E, norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie automatizaciją ir kaip tai paveiks tuos žmonės. Nes pasitikrinė internete, jūs randate automatizuotas ūkininkavimo sistemas, e, matote, kad dronai pradeda ravėti pikdžiulės ir taip toliau. E, tai kokį vaidmenį ūkininkame jūs e, ateityje matote žmonėms? Bandžiau paaiškinti visą tai savo dukrai ir jinai manęs klausė, tėti, o kas tada tas ūkininkas? Kas yra tas ūkininkaujantis žmogus? Bueno, yo quería... Sevra. Dėkuoju. Pirmininkė, Noriu paklausti, kai jūs kalbate apie tuos visus projektus ir mokslo tyrimus, tai e, kur ten prapuolė ūkininkai? Taip, e, pripažįstame, turime rimtų problemų dėl klimato kaitos, jos poveikio, tačiau susidaro įspūdis, kad e, vietoj to, kad atlikinėtume tyrimus ten, kur rezultatai duotų kažkokios naudos, tai e, dabar tarsi kūrėme sistemas, kurios e, palaipsniui veda prie e, pramoninės gamybos, kuri panaudos vis daugiau technologijų ir bus daug brangesnė. Ar tai nereiškia, kad mes tiesiog stumėme į šoną ūkininkus ir susitelkėme į maisto gamybos pramonę ar pramonę, kuri gamino maisto pakaitalus? Nelabai susivokiu, kur link čia einama. Ir e, dar vienas dalykas, gal paaiškintumėte mums apie mm, Afrikos perspektyvas. Aš įsivaizdavau, kad e, buvo mintis, kad afrikiečiams turėtų būti leidžiama uh, savo maistą užsiauginti, o dabar susidaro įspūdis, kad europiečių mokesčių mokėtojų pinigai yra leidžiami tam, kad ieškotume šios problemos sprendimo, bet nepasitelkiant Afrikos žmonių. Dėkuoju. Jeigu šiame etape nebūtų daugiau norinčių paklausti Džono Belo, tai, a ne, vis tik tai ponė Petier norėtų žodžio. Dėkuoju pirmininkė ir Ačiū už jūsų pasisakymą, ponas Belai. Gal trumpai galėtumėte štai ką paaiškinti. Jūs sakėte, kad e, e, tais mokslo tyrimais jūs e, norėtumėte paskatinti naujų darbo vietų kūrimą. Pagal jūsų vertinimus, kiek galima būtų sukurti darbo vietų tokiu būdu ir kokiame konkrečiame sektoriuje? Dėkui. Dėkuoju Albertes. Dabar noriu paklausti. Dėkuoju e, pirmininkė, ačiū Jums už pasisakymą. E, štai kokiu klausimu turėčiau. Ne. Nesnei kalbėjausi su vienu žmogum, kuris dirba šitoje srityje. Jis klausė manęs, ko jūs taip jaudinate dėl klimato kaitos. Ir jis net nepasakė kaita, sakė dėl e, padidėjusios temperatūros, nes, e, kaip jisai sakė, tai suteikia mums galimybę auginti augalus vis toliau ir toliau į šiaurę. Taigi, jeigu bent keliais kilometrais praplėstume e, tą zoną, kurioje galime auginti augalus, tai e, tada šitą ir laimėtume, aišku, būtų ir pralaimėjusiųjų. Taip pat ir CO2 išlakų didėjimas ne visada neigiamai veikia augimą. Mes e, istorijoje turėjome nemažai laikotarpių, kai e, klimatas buvo dar karštesnis. Norėčiau taip pat e, paklausti, ką komisija daro, e, kad maisto atlikos vėl sugrįžtų į, į grandinę, į maisto grandinę. E, bet tiesą sakant, sužėdėjusi duona iš tikrųjų galėtų būti panaudojama kaip pašaras gyvuliams 800 milijonų žmonių neturi pakankamai pavalgyti. Taigi tai ne tiek gamybos problema, kiek paskirstimo problema, jeigu pažvelgs, pažvelg, pažvelgsime į tai, kiek pagaminame maisto iš vis, tai jų turėtų užtekti tiems žmonėms pamaitinti. Aš manau, kad reikia tiesiog galvoti, kaip išteklius tinkamai panaudoti. Dėkuoju, kolegos, ačiū Jums visiems. Dabar direktorius Džonas Belas e, galėtų e, atsakyti į užduotus klausimus. So Dėkuoju, pirmininkė, pasistengsiu. Iš tikrųjų, e, buvo pasakyta, kad tradicijos yra sėkmingos inovacijos. Vicepirmininkė Maginės teisingai pastebėjo, kad trys svarbiausi dalykai, apie kuriuos turime pakal, pagalvoti mm, visame parlamente, yra tai, kad visų pirma reikia padidinti investicijas įvairiais būdais šioje e, visuomenės dalyje ir ekonomikos sektoriuje. Jeigu pažvelgtume į palyginimą, kalbant apie žemės ūkio tyrimus ir vystimasi, Mm, JAV, Europoje, Kinijoje, Japonijoje mes iš tikrųjų atsiliekame. Mes žinome, kad reikia skaitmeninti kaimo bendruomenės, turime jos šviesti, teikti jiems žinių. Ir vienas kolega, ponė Senra, klausė, koks ūkininkavimas bus ateityje, ar viskas pavirs į didžiulės gamyklas. Ne. Esamos technologijos leis lokaliai vykdyti kaimo zonos ekonomiką. Nereikės sukoncentruoti visko į didžiasias gaminklas. Uh, Kita tendencija yra miniaturizacija, kad galima būtų duomenis, žinias ir verslo modelius panaudoti vietoje. Taigi mes turime įvairiausių priemonių, kaip modernizuoti kaimo mm, visuomenę, kaimo bendruomenį ir šį sektorių. Mes turime pasirinkimą pirmą kartą po pramoninės revoliucijos apie tai rimtai pagalvoti. Taigi investicijos yra pirmas dalykas. E, daug kolegų taip pat e, kėlė kitą klausimą, o būtent kaip e, žinias perkelti iš laboratorijų į praktiškai tuo užsieimančių žmonių rankas. Ir tam reikia įvairių dalykų, pavyzdžiui, ES kompetencijos. Jūs taip pat klausėte, ar mes dalyvaujame BŽP modernizavimo veikloje. Taip, mes glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis. Uh, Vienas iš klausimų yra, kaip įdėkti rezultatus, technologijas, duomenis ir praktiką bei metodologiją, kuriuos turime. Kaip juos įdėkti e, į tų žmonių, kurie praktiškai užsima tą veiklą darbą. Taigi antras dalykas, kaip perkelti tas žinias perduoties žmonėms kaip e, tai, ką žinome, panaudoti tam, ką auginame. Ir BŽUP tai taip pat bus labai svarbu. Pavyzdžiui, aš susitikau su delegacija Manbelijų Ir jie sakė, kad jie susiduria su iššūkiu, kad yra labai daug jaunų verslininkų, ūkininkų, kurie nori plėsti savo ūkį, savo verslą, bet jiems sunku prieiti prie tų sistemų ir žinių, prie kurių lengvai prieina miestuose gyvenantis žmonės. Taigi e, labai svarbu valstybinės politikos pagalbas susijęti šiuos dalykus. Ir trečias. Uh, dalykas. Aš anksčiau minėjau žodį bioekonomika. Komisija ką tik paskelbė bioekonomikos strategijos peržiūrą nuo 2012 metų praėjusią savaitę. Mes dabar kitais metais atnaujinsime šią biostrategiją. Ir ta bioekonomika anksčiau rėmėsi labiausiai technologija, o dabar sieksime, kad būtų per ją pateikiami įvairūs instrumentai ir įrankiai, kaimo bendruomenėms, kuris, kuriais jie galėtų pasinaudoti, kad ta kaimo bioekonomika galėtų plėtotis ir atneštų vertę. Kai kas klausė apie ateities ūkius. Svarbiausia išlaikyti vertę bendruomenėje mes turime pasirinkimą. Jūs matėte skraidyklių, robotų nuotraukas. Iš tikrųjų, technologijos mes turime. Bet klausimas yra tas, kaip generuoti vertę tose bendruomenėse, kur yra ekosistemos ir e, žemė ir taip toliau. Mes turime suprasti tą vertę, kuri e, slypi, kuri glūdi biokapitale ir ištekliuose. Žmonės galbūt galvoja, kad visos tos idėjos labai gražios, bet politinė prasme, bet kai įsivaizduojame, kas galėtų, rezult, kokį rezultatą galėtume gauti tinkamai valdydami biologinius išteklius, pamatytume, kad tai iš tikrųjų gali atnešti neįtikėtiną vertę. Dabar vienintelis klausimas, ar tai pirmiausia įvyks Europoje ar Kinijoje. Ten taip pat aktyviai plėtojamos technologijos, jos praktiškai pritaikomos. Ir kai pradėsime valgyti maistą užaugintą Amazonės deltoje, galvosime, kodėl mes pirmieji nepritaikėme tų inovacijų. Taigi investicijos technologijų perkelimas, taip pat BŽP modernizacija, vėl žinių perkelimas, galimybių išnaudojama, išnaudojimas. išnaudojimas Ir taip pat labai svarbu yra paminėti tiek tinklus, IOP, Agri tinklas. Ir taip pat reikėtų paminėti tokias programas kaip Erasmus, bet aš, aišku, negaliu čia apžvelgti visų idėjų. Pone Agnių, jūs kalbėjote apie labai rimtą problemą, tai yra baltymų deficitas. Mes užsimame tyrimais ir taikomąją plėtrą, bet aišku, nesame atsakingi už reglamentavimą. Bet mūsų tyrėjai mm, mano, kad tikrai e, pastebimas žymus baltymų trūkumas visame pasaulyje ir mes turime ieškoti alternatyvių mm, šaltinių, pavyzdžiui, mikrodumbliai. Iš tikrųjų galima e, apsaugant ekologinės sistemas iš jūros išgauti įvairių naujų akvakultūrų mm, mikrodumblių auginimo mm, e, įrenginių, nes jie taip pat yra labai e, turtingas e, baltymų šaltinis. Taip pat reikia perdirbti sistemoje jau esančius baltymus. Mm, tai susisėjo su pono Flanagon paminėtų klausimų. Aš, mano šeima taip pat yra kilusi iš gyvulininkystės, gyvulininkystės žuvininkystės ūkio aplinkos, bet svarbiausia pagalvoti apie technologijas. Mm, žmonės kartais to bijo. Man atrodo, reikėtų plačiai visuomenėje apie tai diskutuoti. Uh, skraidyklės, automatizuoti procesai, robotai iš tikrųjų ateitie taps, taps labai svarbus. Taip pat tikslusis žemės ūkis, kuris jau dėgiamas, kai remiantis duomenų srautais galima būtų įvertinti dirbožėmį, genetinę gyvulių medžiagą, pašarus ir visą tai apjungus nauda būtų begalinė. Taigi svarbiausia, kad e, ūkininkai būtų įgalinti, kad jiem būtų suteiktos tinkamos priemonės. Ir e, iš tikrųjų inovacijos, kurios iš to atsiras, e, pastumės verslą pirmin. Mes neturime mes turime nuspręsti, ar norime, kad pasiliktų kaimo bendruomenės ar ne. Ir turbūt atsakymas yra aiškus. Kalbant apie tokius klausimus kaip agriekologiją ir aukštasias technologijas. Na, mūsų nuomonė reikėtų užtikrinti, kad reikėtų užtikrinti išsamų portfelį, įvairių sprendimų portfelį. Pavyzdžiui, ilgą laiką nebuvo naudojamos senosios tradicinės augalų, grūdinės kultūros veislės, bet matome, kad brazilai dabar pamatė, kad monokultūros nepasiteisina ilgalaikėje perspektyvoje, kad reikia pas, pasitelkti tas tradicinės senasias kultūras, kad padidėtų monokultūrų atsparumas. Pone Daš, jūs e, klausėte, ar turėtume bijoti dėl klimato kaitos. Na, visi žino, kad pačiai planetai grėsmės nekils, tiesiog jį kils 9 milijardams žmonių gyvenančiams joje. Ja Aišku, reikia gyventi tinkamoje vietoje tinkamu laiku ir tada galbūt pasiseks, bet mes nežinome, kur tai bus. E, lankiausi Lenkijoje ir jūsų mintis iš tikrųjų e, atitinka realybę. Pavyzdžiui, ten augimo sezonas yra ilgesnis, bet dabar kyla kitų problemų. Pavyzdžiui, e, dėl anglės, dėl dirbožėmio anglės struktūros ir vandens. Taigi visa tai įtakoja mūsų įvairiais būdais. Pavyzdžiui, e, uraganų sistema, kurią Europoje, su kuria susidūrėme pirmą kartą, ji kilo todėl, kad e, rytų Atlantę vanduo sušilo iki 26 laipsnių jeigu visi vandenynai iššils iki tiek laipsnių 15 metrų gylyje, tuomet uraganų bus vis daugiau. Taigi globalus atšilimas sušildo vandenį, jisai sukuria klimato sistemą, kuris sukuria uraganų sistemą. Jie mm, Ir, ir, ir tada kyla gaisrai Portugalijoje, Audro Saharoje ir taip toliau. Taigi, Nepaisant to, kokią jūsų nuomonę šio klausimu mokslininkai sako, kad reikia parengti įvairių sprendimų rinkinį, kaip kovosime su šiais reiškiniais. Praėjusią savaitę paskelbėme programą, e, iniciatyvą skirtą Europos dirbožėmiams, e, skirtą išnagrinėti, kaip galima atnaujinti ir e, regeneruoti mūsų dirbožėmius turime užtikrinti, kad ji būtų įgyveninta. Taip pat klausėte apie maisto atliekas. Šioje srityje taip padarome daug. Bandome įdėkti žiedinės sistemas visuose procesuose. Labai svarbu, kad pagal BŽUP būtų numatytos atitinkamos priemonės. Galimybė ūkija Mm, panaudoti atliekų srautus įvairiose sistemose yra labai svarbi. Ja reikėtų sugražinti, aišku, tinkamai ir saugiai reglamentuojant. Reikia užtikrinti saugias technologijas, kurios padėtų atskirti nesaugias atlikas nuo saugių atliekų. Taip pat galvojame, na, minėjau, bijo. E, pagrindų sukurtas pramonės, kurios galėtų įkurti demonstracinės demonstracinius įrenginius, kurie galėtų padėti mm, komunalinės atliekas į, prijungti prie, prie, prie šio žiedinio proceso, kuri, kur, šios atliekos galėtų netgi generuoti pajamas miestams. Taigi mums reikia tų technologijų, kuriomis galėtų pasinaudoti ūkininkai ir taip toliau. Toliau Afrika. Pone Petir klausė apie darbo vietų potencialą. Žemės ūkija mažėja darbo jėgos. Tokia yra bendra tendencija, tačiau na, ką, žmo, kokiamis veiklomis žmonės užsims kaimo ekonomikoje po 20-30 metų priklausys nuo dabar padarytų investicijų. Uh, globali tendencija mm, yra urbanizacija. Per ateinančius dešimtmečius bus pastatyta dar daugiau miestų. Taigi, ar norime, kad e, mūsų pramonė būtų pagrinsta bio e, medžiagomis, miškininkys ir taip toliau, mes turime pagalvoti apie tai, iš ko statysime 24 aukštų pastatus. Bet agro miškininkystė, pavyzdžiui, galėtų tapti nauja vertės grandinė ir pramonės šaka. Taigi turime pagalvoti, kaip organizuosime savo gyvenimą ateityje. Bioekonomijos strategija nuo 2012 jau sukūrės daug darbo vietų ir ji galėtų prisidėti prie ekonomikos. Thank you. Galiausiai Afrikos klausimas. Senra Rodrygės klausė apie Afriką. Mūsų užduotis yra nepriimti sprendimus, bet suteikti priemonės bendruomenėms. ES manome, kad e, žinios yra vieš, e, visuomeninė vertybė ir mūsų generuojamos žinios turėtų būti pateiktos žmonėms, kurie galėtų jomis naudotis. Ir tai yra labai svarbu. Aš esu atsakingas už partnerystę su Afrika. Ir mm, kartu su Afrikos valdžios institucijomis mes kūrėme darbo tvarkę, pagal kurią dirba mūsų ir jų tyrėjai. Ir kartu generuotos žinios E, yra paremtos e, Afrikos žmonių poreikiais, o dabartinis vienas iš poreikių yra e, maistas, maisto produktai, ypač Afrikoje pietus nuo Sakaros. Šiaurės Afrikoje yra nuostabus potencialas augimui ir darbo vietoms. Tai čia ir baigsiu savo atsakymus į klausimus. Dėkuoju. Molto bene, grazie John, grazie direttore John Bell, è stato un... Ačiū, Džonai. Mm, išklausėme tikrai įdomią prezentaciją ir įvyko įdomus klausimų atsakymų randas. raundas. Ačiū. Tikiuosi, kad rezultatų žemės ūkija, žemės ūkio sektorio tikrai pasieksime ir jie bus apčiuopiami. Ačiū. Ir kolegos dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, dvyliktojo mūsų darbo tvarkės punkto 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kaip tikriausiai atsimenate, iš ankstesnių posėdžių nusprendėme parengti nuomonę dėl 2016 e, bendrojo biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Tačiau kadangi uh, BŽUP sudaro didelę biudžeto dalį mūsų komitetui ypač rūpi, kaip panaudojamos lėšos BŽUP srityje. Pone Karinkadenbach rengia pranešimą dėl 2016 biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Jie ir pristatys savo nuomonę. Pakeitimus reikia teikti iki lapkričio 27 13 e, valandos. Prašau, Karin. Ačiū. Kai kalbame apie biudžeto įvykdymo, įvykdymo patvirtinimą, reikia e, pabrėžti keletą dalykų. Klaidų skaičius nesiekė e, numatytos ribos, nes tradiciškai e, ūkių sektoriuje ūkiai padarydavo daugiau klaidų nei tiesiog, tiesioginių išmokų srityje, jų buvo 1,7 procentai. E, E, ir kitose srityse nuo 5,3 procentų sumažėjo klaidų iki 3 procentų. Tie, kurie atidžiai skaitė mano pranešimo projektą, jiems noriu pasakyti, kad yra klaida. Kalba eina apie 6 procentus, bet iš tikrųjų e, tikras skaičius 5,3 procentai e, ta klaida bus ištaisyta. Dėkoju tiems, kurie šią klaidą pastebėjo. kaimo plėtros srityje padaryta daugiau klaidų dėl to, kad programos yra labai sudėtingos. Aš e, tai akcentuoju kad, ir aiškinu, kad taip yra ne dėl to, kad nėra valios laikytis e, visų nuostatų, bet tai susijęs su teisinių nuostatų aiškinimu ir jų įgyvendinimu. Kalbėdama apie tai noriu pasakyti, kad uh, nors ir kyla pagunda, vis dėlto biudžeto įvykdymo svarstymas nėra ta vieta, kur turėtume kalbėti apie bendrasias BŽUP kryptis. Tačiau turėsime galimybę tai aptarti, kuomet svarstysime audito rūmų parengtas ataskaitas. Pavyzdžiui, kalbėsime apie jaun, jaunuosius ūkininkus, taip pat svarstysime kaimo vietovių plėtrą ir tuomet bus galimybė išsakyti nuomonės dėl to, kokia kryptimi e, plėtojasi bendro žemės ūkio politika. komisija ir audito rūmai konstatavo tokį pat klaidų lygmenį, rengdami biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nors buvo taikomi skirtingi metodai. Komisija atlieka e, tūkstančius patikrų, o audito rūmai atliko tik 80. Vis dėlto bus sunku dar labiau sumažinti klaidų lygį, nes tai e, reikštų, kad tam, tam tikslui reikėtų skirti neproporcingai daug lėšų. Ir e, galiausiai tokiu būdu mes nepadidinsime įplaukų kiekį. Žalinimo pastangos neigiamai atsiliepia padarytų klaidų lygį, bet galbūt dar per anksti daryti išvadas. Aplinkosaugos e, pastangas ir aplinkos gerėjimą labai sunku įvertinti, tai reikia daryti per ilgesnį laiko tarpą turėjome nedaug laiko. Iki kitos savaitės, iki lapkričio 27-osios e, reikia įteikti pakeitimus ir būčiau dėkinga, jei kolegos akcentuotų konkrečius aspektus. Taip pat esu pasiruošęs jau dabar išklausyti jūsų mintis ir noriu pasakyti, kad valstybės narės turi galimybę suteikti papildomą informaciją vėliau. Ir ta informacija gali labai koreguoti klaidų lygį, taip nutiko praėjusiais metais. Bendrai pranešimas yra gana pozityvus. Ir jeigu fiksuojamas didesnis klaidų lygis, tai nereiškia, kad kažkas aplaidžiai elgesi su mokesčių mokėtojų pinigais. klaidų skaičius nereiškia, kad, kad tos klaidos, už tų klaidų slepiasi nusikalteliais. Kartais tiesiog patikti neteisingi duomenys arba netie skaičiai rašytiniai tą langelį. Klaid, klaidos įsivelia taip pat ir atliekant matematinius pas, paskaičiavimus, nes daugybė uh, daugybę skaičių, daugybę operacijų matematinių atlieka sistema. Auditorumai dažnai konstatuoja, kad klaidos įsivelia ir būtent klaidų skaičius akcentuojamas e, išorės pasauliui, pasibandant sudaryti įspūdį, kad visais tais atvejais yra sukčiavimas. Ačiū dabar diskusijos žodis ponui Peter Jar. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti Karin Kadenbach Ačiū, kad e, viskas, kad tekstas glaustas e, ir aiškus buvo tikrai malonu jį skaityti. Mes labai gerai, sėkmingai bendradarbiavome, e, rengiant šį pranešimo projektą. Taip pat noriu pasakyti, kad žemės ūkio srityje užfiksuota mažiausiai klaidų ir kur krypstama link nulinio klaidų skaičiaus. Pavyzdžiui, antrame punkte kalbama apie žalinimą. Tačiau žalinimas nesukėlė problemų. Ūkininkai mokosi E, išgyventi Europos biurokratinėje sistemoje, jie tik mokosi tos biurokratijos. E, kaimo vietovėse e, gyvendant projektus klaidų skaičius sumažėjo ir jis toliau mažėja. Aš laikausi teorijos, kad m, mm, nuo pat pradžių programos būna pernelyg sudėtingos, pernelyg komplikuotos. E, taip pat yra tokių naudos gavėjų grupė, kurie kasmet e, siunčia paraiškas ir jie viską išmoksta. Ka kaimo, kai, kai kuriais atvejais kaimo vietovėse žmogus vieną kartą per gyvenimą tik tai pildo tokį dokumentą. Tai turėtų būti žinia skirta tiems, kurie tokias, tos dokumentus ruošia. Jie turėtų būti paprastesni naudoti. manau, kad iš tikrųjų mes čia kalbame ne apie korupcijus atvejus ar bandymus kažkaip sukčiauti. Tiesiog e, kalba eina apie biurokratinius sunkumus. Bet ponia Kadenbach parengė tikrai gerą nuomonės projektą. Ir jeigu visi renktume tokius glaustus ir aiškius dokumentus, būt, dirbti būtų tikrai paprasčiau. Ačiū, bet Peter Jar, dabar kiti šešėliniai pranešėjai, ponas Belder. Dėkuoju, noriu padėkoti pranešėjai už jos nuomonės projektą. Jūs minėjot, kad šiais metais klaidų lygis vėl sumažėjo, tai mažai, gerai, kad jūs sveikinate šią tendenciją. trečioji daly kalbama apie mokėjimų paskirstimą, bet aš manau, kad šiame pranešime tokiems dalykams vietos neturėtų būti. Yra šiek tiek užsiminta apie teigiamus postumius, gal daugiau reikėtų dar paminėti. E, yra e, erdvės e, rizikos mažinimui dar, tą reikėtų šiek tiek labiau akcentuoti, yra taip pat ir e, gerų postumių žemės klypų identifikavimo sistemoje, tai mažina administracinę naštą, o apskritai labai ačiū už puikų pranešimą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Takulai. Dėkui. Mėly e, kolegos ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už e, gerai subalansuotą nuomonės projektą. Ypač norėčiau pasveikinti tą faktą, kad e, klaidų lygis mokėjimuose yra sumažėjęs. Nuomonėje yra keletas aktualių dalykų, kurie atkreipia mano dėmesį. E, manau, kad nuomonė tekstas gerai subalansuotas, nors turiu ir keletą pamastymų dėl teksto papildymo. Pavyzdžiui, komisija turėtų pereiti prie bendrosios audito schemos tai reikštų mažesnę administracinę naštą, e, keletas e, skirtingų e, patikrinimų nebūtų kartojama reguliariai, tai būtų bendrosios audito schemos privalumas. Svarbu taip pat ir atsižvelgti į sandorių teisėtumą ir tvarkingumą. Toliau reikia remtis riziką pagrystais auditais, atsižvelgiant į prieinamus aktualius duomenis. Ehm, Tai reikėtų neužmiršti, kad yra įvairiausių tipų klaidų, kai kurios iš jų įsivilia dėl labai sudėtingų sistemų. Įsivelia klaidų, pavyzdžiui, e, nurodant e, gyvų, gyvulių e, lytį, tai neveda prie kažkokių ypatingų finansinių nuostolių, bet ūkininkai tokia atveju vis tiek yra gana griežtai baudžiami. Dar kartą dėkoju Jums už tekstą ir dar kartą noriu akcentuoti būtinybę perėti prie bendroje audito schemos. Labai ačiū žodis ponui Flanagan. Labai ačiū. E, puikus nuomonės projektas skirtingai e, nuo kolegos Belder, e, sakyčiau, kad trečias punktas vis tik e, turėtų išlikti. Reikia, kad kuo daugiau žmonių žinotų apie tai. Ta situacija, kuri čia atvaizduota, atsirado nepaisant mūsų pastangų, o kalbant apie pirmą, antrą, ketvirtą, penktą punktus, tai e, reikia pastebėti, kad e, čia trūksta nuoseklumo, nėra atitinkamų sąsajų tarp komisijos, e, vyriausybių ir ūkininkų. Mes žinome, kad pavyzdžiui, mūsų E, ūkininkams buvo išdalinti tam tikri bukletai atspausdinti mūsų šalyje, bet paskui pasiekė juos ir kiti bukletai, kuriuos parengė komisija ir jie pasirodo skyrėsi. Yra ir e, kitų atvejų, kai net ir tie žmonės, kurie yra dirbę patarėjais, konsultantais, negali suprasti komisijos dokumentų. Taigi sistemą būtinas supaprastinti. Mišel Danton dabar. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonę ir grįžti prie vienos frazės, kuri yra labai svarbi ir naudojame pranešime, nes dabar, dabar daug girdime apie mm, žalinimą, Ir pranešėjas sako, kad dar per anksti išmatuoti praktinės pasiekmes ir poveikį biologiniai įvairoviai. Aš manau, kad šis, šia mintis taip pat turėtų spindėti pranešime. Taip pat e, mes jau kalbėjome e, su e, audito rūmos pirmininku, kad auditorumų analizė yra susijusi tik su piniginiu aspektu, bet niekada nėra susijusi su tuo, kaip protingai tos lėšos panaudojamos. Taigi, tarp institucinėme dialoge reikia mm, paskatinti juos kreipti dėmesio į, į, į šios dalykus. Merci, Michel. Albertas, the last intervention. Albertas kalbės paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju, pirmininkė, dėkojame poniai Kadenbach už jos puikiai parengtą pranešimą, pratesdamas tai, ką sakė Peter Jar. Pasakysiu, kad pritariu jo mintims. Pone Kadenbach šioje srityje dirba daug metų, ją ilgai pažįstu. Kai kalbame apie klaidų lygį, tai reikia skirti klaidas, kurios įtakoja mokesčių mokėtojo situaciją. Ir tokias klaidas, kurios finansinių pasiekmių neturi. Nes dažnai e, viskas priklauso nuo to, kas pateikia informaciją. Kartais e, informacijos e, e, skubotas pateikimas e, gali užvilkinti mokėjimus, todėl atsiranda klaidos. Taigi reikia skirti dvi klaidų kategorijas. Vienos e, mokesčių mokėtojams e, smogia per kišenę, kitos e, tokio poveikio neturi. Jeigu atskirtume tas klaidas, e, tai mes daug geriau valdytume šią situaciją. Jokiais būdais nereikia, kad už tą patį dalyką būtų baudžiama du kartus. Vienas dalykas per vėlai atsiųsti informaciją į duomenų bazę, E, aš pats susiduriu su tokia problema, e, kai mano dukra anūkų važiuoja pasimti e, iš darželio ir viršė greitį, tai yra nubaudžiama už greičio viršymą, bet juk ji neturi taip pat būti baudžiama sumažinant jos motinystės išmoką. Dėkuoju dabar ponia Potsman. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, ačiū už teigiamas pastabas dėl klaidų lygio. Šiais metais turiu pasakyti, kad PŽOP klaidų lygis e, nustatytas e, audito rūmų buvo 2,5 procento, e, Lygiai tą patį lygį e, nustatė ir mūsų generalinis direktoratas ir kaip pranešėjai teisingai sakė, šiais metais pasiekėme tą patį rezultatą. E, ir tiesą sakant, e, turime patikimą dėl daugiau kaip 97,4 procentų panaudotų pinigų išlaidų. Aš nenorėčiau pernelik išsiplėsti komentuodama. Jūs žinote, kad komisijos narys antradienį ateis į biudžeto kontrolės komitetą ir galės atsakyti į visus jūsų keltus klausimus, tame tarpe dėl tiesioginių išmokų paskirstimų. Tačiau, kaip daug kas iš jūsų ir minėjo, žinoma, klaidų lygis neatspindi tikroje sukčiavimo lygio žemės ūkio biudžete. Pažvelgus į pastarąjį Olafo pranešimą, tai matysime, kad e, BŽOP e, sukčiavimo lygis yra daug mažiau negu vienas procentas, daug mažiau negu kad bet kurioj kitoj srity. Taigi e, galime kalbėti apie klaidas, kontrolės sistemas, kurios galbūt netobulai veikia, tačiau E, manytume ir mes generaliniam direktorate manome, kad šių metų 1,7 procentų klaidų lygis yra tiesiog geras. Nuo 1994 e, metų audito rūmai pareiškė savo kvalifikuotą nuomonę dėl komisijos ataskaitos. 1,7 procentų klaidų lygis pirmame ramstyje yra tikrai geras pasiekimas. Taigi sveikiname jūsų parengtą nuomonę. Žinoma, e, bus ir toliau diskusijų, ypač įsitraukiant komisijos nariui Hoganui, dėl biudžeto įvykdymo. Ir tai vyks kitą savaitę. Dėkoju e, generalinio agri direktorato atstovui. Taip pat dėkoju iš komentarus, o dabar žodis teiksiu Kari Kanembachui, baigiamajam žodžiui. Dėkoju, norėčiau padėkoti kolegoms už pasiūlymus, naudingus pasiūlymus. Aš iš tikrųjų atsižvelgsiu į daugelį iš jų. Ir tai taip pat pasitarnaus bendrabiaujant su komisaru Hoganu. Dėkoju, Karin. Lapkričio 27-ąją, e, pirmą valandą po pietų galima teikti pakeitimus iki tos datos. O dabar pereiname prie paskut, prieš paskutinio šios dienos darbo tvarkės punkto. Tai yra Komisijos atstovo pranešimas dėl augalų veislių selekcininkų teisinės apsaugos pratesimo gėlių svagonėlėms, midrams ir krūminiams medžiams. E, Anis Ampirek e, prisidėjo prie šio klausimo. Pone Šlaja taip pat e, gavo laišką iš suinteresuotųjų šalių. Ir jis taip pat juo taip pat remsis šios dienos e, diskusija. Dabar žodį suteiksiu Ani, kad jie pradėtų šias diskusijas, o paskui išklausysime generalinio sveikatos direktorato atstovo nuomonės. Mm, pirmininkė. Komisija ėmėsi veiksmų dėl e, veislių selekcininkų teisinės apsaugos pratesimo E, tie selekcininkai to prašė e, nuo 25 iki 30 metų. Tai labai svarbu daugeliui mažų įmonių, kurie yra atsakingi už, atsakingai veisę mm, e, įvairias augalų veislės. Ir komisijai šis veiksmas taip pat labai svarbus, kadangi laikotarpis yra labai ilgas po, kai suteikiamos e, veislės teisės, tik pradedamas visas procesas. Tuo procesas tik prasideda. Ir todėl labai svarbu, kad svogalių svogūnėliai, smidrai ir krūminiai medžiai būtų saugomi daug ilgiau. Aš bu, pateikiau šį klausimą e, dar vasario mėnesį komisijai. Ne tik todėl, kad šis klausimas svarbus tiek Niderlandams, bet ir visai Europai. E, mėlynės, e, įvairios uogos patenka į šią sritį. Ir e, Vengrijoje, Lenkijoje, rododendrai Italijoje yra aktualūs labai ir iš tikrųjų iš to, to teisų apsaugos pratesimo daug kas gaus naudos. Mm, reikia šiek tiek pakoreguoti reglamentą, o būtent jo 19 straipsnio pirmą dalį ir antrą dalį. Uh, šiek tiek pakoreguoti reikia. Tai jau buvo padaryta kalbant apie medžius ir bulves. Ir atliekant šią nedidelę korekciją, didžiulę naudą patirs atitinkami selekcininkai. Dėkoju. Dėkoju. Pone Kraipirek, už tą pristatymą norėčiau pasveikinti Dorfi Andrėja iš e, sveikatos generalinio e, direktorato. Žodis jums, ponė. Merci, monsieur le président. Et, euh, bonjour. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems ir visoms už tai, kad pakvietėte mus pristatyti E, kaip komisija nagrinėja šį prašymą pratesti e, augalų veislių selekcininkų teisinę apsaugą gėlių svogūnėliams ir smidrams bei kauminėms medžiams. yra pateiktas prašymas pratesti um, apsaugos galiojimą. Jis įtiktas 2012-aisiais ir tas prašymas įtiktas augalų veislių teisinės apsaugos e, tarnybai. E, taip pat prašymas kliečia ir kitas rūšis, pavyzdžiui, braškių veislės. 2009-aisiais buvo įkurta darbo grupė, kuri turėjo nagrinėti šį prašymą. Ten dirbo įvairių organizacijų ir interesų grupių atstovai ir paaiškėjo, kad e, sunku suvokti, kodėl kai kurioms augalų veislėms yra prašoma ilgesnio teisinės apsaugos galiojimo, todėl paprašėme paraiškos tikėjai paaiškinti priežastis tokio prašymo. Taip pat tuo tarpu komisija pradėjo uh, užsakė išorinį to teisės akto vertinimą, kad būtų įvertintas laikotarpis to teisės akto galiojimo laikotarpis nuo 1995 iki 2015. Taip pat dirbo šio klausimo ir augalų veisų teisinės apsaugos tarnyba. Išorės e, e, organizacijų atliktas vertinimas atskleidė, kad e, veikianti sistema funkcionuoja tinkamai ir viena to vertinimo išvada, kad teisinės apsaugos galiojimas yra tinkamas, jis atitinka nacionalinės e, apsaugos sistemas ir kad prašymo teikėjai prašė pratesti e, to, tos teisinės apsaugos galiojimo trukmę, bet kiti sektorius veikėjai mano, kad ta trukmė yra pakankama. Mes nagrinėjome e, pateiktos apžvalgos, pateikto tyrimo rezultatus, E, buvo įkurta ta, už tai atsakinga darbo grupė, vyko daugybė posėdžių nuo 2012-2015, bet turiu pasakyti, kad e, to mm, teisinio galiojama pratesimo klausimas nebuvo svarstymas. 2016 buvo įteiktas e, oficialus prašymas dėl smidrų, taip pat kai kurių gėlių svogunėlių, kai kurių mm, ypač paplitusių veislių, tokių kaip braškių, gervogių bei krūminių medžių. Krūminių kultūrų. Žinoma, mes e, buvo vertinta šio prašymo svarba ir būtinybė dar kartą grįžti prie atlikto tyrimo išvadų. Kaip sakiau, e, to atlikto teisės akto tyrimo išvadoms e, buvo plačiai pritarta, tačiau sulaukėme dar vieno prašymo. Nuspręsta, kad reikia iš esmės išanalizuoti, e, ką reikštų to apsaugos galiojimo pratesimas ne tik selekcininkams, bet ir vartotojams. Taigi kalba eina apie pamatų direktyvos vieno iš straipsnių keitimą. E, reiktų, taryba turėtų pateikti siūlymą dėl. Reikėtų pateikti e, siūlymą dėl direktyvos keitimos. Tas siūlymas turėtų patekti į tarybą ir parlamentą. Ir e, komisija ėmėsi įvairiausių Taip pat reikėtų nurodyti, išvadinti daugybę e, dalykų, paaiškinti, kodėl e, tas galiojimas pratesiamas, kokioms rūšims, kokie e, selekcininkai ar organizacijos jo prašė ir taip toliau. Galbūt vertėtų e, pristatyti tarptautinę situaciją šiuo klausimu pagal e, bendrijos teisės aktus e, ta, tas teisinis galiojimas, teisinis apsaugos galiojimas numatytas 20 atvejų metų, kai kuriais atvejais, šimtiniais atvejais ilgesniam laikotarpiui. E, o tarptautinė organizacija besirūpinanti šiais apsaugos, teisinės apsaugos klausimais numato trumpesnius teisinės apsaugos galiojimo laikotarpius daugeliu įveislių numatytas 20 metų apsaugos laikotarpis, o mes uh, siūlome 25 metų ap, apsaugos laikotarpį medžiams ir vynogiams. O mes e, medžių ir vynogių atveju uh, užtikriname 30 metų laikotarpį. Taigi, Europos bendrijos sistema užtikrina ilgesnę apsaugą. Vakar sulaukėme atsakymo į klausimą iš tarptautinės institucijos pavadinimu CPVO. Sulaukime išsamus atsakymo į visus mūsų papildomus klausimus. Šiandien dar negaliu paaiškinti, ką komisija darys su tuo atsakymu, kuriuo, kurios laukiame vakar. Mes, žinoma, jį išnagrinėsime, išstudijuosime. Ir jeigu bus toliau e, sprendžiama, kaip e, reaguoti į prašymą pratesti galiojimą, kaip žinote, E, vyksta visas teisėkuros e, procesas prieš e, nusinčiant komisijai, komisijai nusinčiant siūlymą dėl teisės akto keitimo, reikia atlikti poveikio vertinimo studiją, reikia ir surengti su konsultacija su suinteresuotomis pusėmis, ne tik su selekcininko atstovais, bet ir visais, visais kuriems kurios paveiks šis teisės aktas ūkininkais, vartotojais Mūsų nuomonė reikia atlikti, iš, išsamei išanalizuoti, išstudijuoti ir nuspręsti, ar teikti siūlymą tarybai ir komisijai pratesti e, apsaugos galiojimą. Komisija iki šiol bandė atsispirti užsakyti poveikio vertinimą socialinio, ekonominio ir aplinkos sauginio poveikio šio siūlymo. Taigi galime šiandien atlikti paprastesnį vertinimą, įvertinti tą tekstą, kurio sulaukėme ir tuomet galėsime papasakoti, ką toliau ketiname daryti. Galbūt po mėnesio, bet ne dabar, nes mums buvo atsiųsta ne, atsiųstas nemenkas dokumentas su daugybė priedų, tai tiek apie tai, ką komisija daro. Šis dokumentas bus toliau nagrinėjamas, kaip jau sakiau, Ir paskui atitinkamai spręsime, ką daryti su selekcininku prašymu pratesti teisinės apsaugos galiojimą. Ačiū. Molto bene, grazie, ringraziamo la direttrice, adesso iniziamo il dibattito. Dėkoju. Direktoriai, pradėsime dabar diskusiją. Pradėsime nuo pono Belder, o po to ponas Agnių galės pasisakyti. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už e, išsamų pasisakymą selekcininkų teisės. E, tai svarbi sistema siekiant kompensuoti selekcininkams ir e, apsaugoti tam tikras rūšis ir, aišku, išvesti geresnės. Kalbam apie gėlių svogūnėlius, kalbam apie krūmokšnius. Ir penkiais metais apsaugos laikotarpio pratesimas yra visai prasmingas. Aš suprantu, kodėl kitų šalių biologai tam pritarė, aš tam pritarčiui, aš manau, kad tai pasiūstų uh, E, kad turime pasiūsti komisijai signalą, kad e, tą reikėtų atlikti kuo galima greičiau. Dabar ponas Agnių. Dėkoju. E, dėl, dėl, dėl pačio principo, kalbant apie selekcininkų teisės ir honorarus. Aš pritariu, kad tai jų vienintelis pajamų šaltinis. Jie Jiems tenka išbandyti gal šimtą įvairiausių atmainų ir kol pagaliau aptinka vieną, e, kuri bus visų pageidaujama. Ir tas e, vienas laimingas aptikimas turi padengti visas išlaidas. E, tiesą sakant, dauguma iš įmonių, kurie tuo užsima, dažniausiai yra nedideli tarptautiniai koncernai, tiesiog šeimos verslas. Ir aš manau, kad jie turi teisę reikalauti tam tikrus kompensacijas už savo intelektinę nuosavybę. Antraip nebebus stimulo jiems tuo užsimti apskritai. Dėl to praloš visi. Taip pat gali būti taip, kad bandymuose kažkas pasirodys esas puikus išradimas ar suradimas tuo tarpu patekus į, rimtą, į rinką paaiškėja, kad konkurentas e, gali pasiūlyti kažką truputėlį geresnio. Taigi jau galvoji, kad esi kažką išlošęs, paaiškėja, kad ne. Tie, kurie e, perka tas sėklas ir krumokšnius, ir svagunėlius e, daro tai, kadangi siekia pelno. Tad jeigu jie gauna pelno, kodėl ir selekcininkai, kurių produktą jie naudoja, neturėtų gauti pelno. Pereitą savaitę susidūriau su tokia situacija, cukrinių runkelių laukas. A, kur aš auginau cukrinius runkelius, tačiau paaiškėjo, kad derlius nukentėjo dėl a, cukrinių runkelių nematodo e, ir e, pasikvietus ekspertus e, išaiškėjo, kad aš galėsiu ir kitais metais ten auginti cukrinis runkelis dėl to, kad yra veislių, kurios yra nematodai atsparios ir aš galėsiu pasirinkti jas. Yes. E, Man atrodo, kad e, šiuo metu žemės ūkija yra labai daug draudimų, tačiau e, ką iš tikrųjų ir toliau galime daryti, tai auginti sėklas. E, čia mes priklausome nuo selekcininkų ir selekcininkai turi gauti tinkamą atlygį, antraip E, per daug užsiprašyti jie negali, nes jie žino, kad jeigu labai brangiai kainuos, ūkininkai pasirinks generinį variantą, kuris nesaugomas patento. Dėkuoju, pirmininkai, ir aš noriu padėkoti komisijai už paaiškinimus. Ši diskusija gana techninio pobūdžio. Porą klausimų turiu. E, aš suprantu, kodėl pravartu būtų pratesti tą laikotarpį penkiais metais. Reikia ieškoti e, veislių, kurios e, būtų atsparesnės kenkėjams. E, tiesa, išvesti tokias veislės kartais vienais atvejais užtrunka ilgiau, kitais trumpiau mažesniems gamintojams ar seleksininkams tai užtrunka šiek tiek ilgiau. Taigi reikėtų paremti juos konkurencinėje kovoje. E, ar e, komisija negalėtų atsakyti, ar negalima būtų tokiams įmonėms padėti? Tiesą sakant, nežinau, kam dabar e, suteikti žodį Hajepirik. Pirik. Dėkuoju pirmininkai, ačiū komisijai už atsakymus. Aš manau, kad Europoje mes nebegalim toliau vien tik šnekėti. E, diskusijose kalbame apie Monsanto teisės ir taip toliau. E, jūs minėjote, kad konsultavotės su visa virtinė visokiausių organizacijų tai ar e, galima būtų tikėtis, kad iki vasaros jau e, turėsime tam tikro aiškumo. Čia gal ne tiek apie pokyčius reikėtų kalbėti, kiek apie tinkamą įgyvendinimą. Ir Molto bene, grazie. E adesso l'ultima parola alla nostra direttrice André. Prego. Merci, merci Monsieur le Président. Oui, je remercie euh, les parlementaires pour. Euh... Komisija. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū e, komiteto nariams už jų paramą. Tai, tai yra labai teigiama dalykas, taip pat ir selekcininkams labai naudingas. Aš supratau, kad e, klausimai taip pat buvo susijęs su MVI, aišku, jos irgi yra svarbios, taigi dabar turime dokumentą ir jį išnagrinėsime atsižvelgami į galimą naudą. Iš tikrųjų, procedūros yra labai sudėtingos. Ir teikiant pasiūlymus reikia atsižvelgti taip pat ir į poveikio vertinimą. Ir reikia tikrai įrodyti, kad visai grandiniai tai atneš teigiamą naudą. Ir kad tai bus, tai bus naudinga ne tik e, ūkininkams bei selekcininkams, ko mes visiškai nebejojame, bet kad tai taip pat e, turės e, teigiamą poveikį jums ir mums, visiems vartotojams, kurie įsigys tos augalus. Ir kad tai bus naudinga visiems. Ir uh, kad tas teisų apsaugos pratesimas iš tikrųjų yra pagrystas ir būtinas. Taigi, jeigu komisija manys ir nuspręs, kad e, tas prašymas yra pagrystas ir naudingas, e, mes pateiksime naują pasiūlymą reglamento, o jeigu nuspręsime, kad kažko trūksta, ir ta diskusija beje jau trunka kurį laiką ir aš netaip ilgai atsakinga už šį sektorių, bet e, iš tikrųjų netaip viskas paprasta, nes nu, vyksta diskusija nuo 2008-ųjų, tai viskas tikrai nėra taip paprasta. Tačiau, aišku, dabar buvo papildytas šis prašymas, mes rimtai juos išnagrinėjome ir mm, reikės pažiūrėti, kaip toliau pasisuks tie nagrinėjimai. Dėkuoju. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame la directrice. Merci. Pirmininkas, dėkoju direktoriai. Dabar pereikime prie paskutinio mm, darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos ūkinių ir amatininkų sūrių ir pieno produktų gamintojų tinklo atstovas skaitys pranešimą mūsų ekspertai atrodo dar neatvyko. Taigi penkių minučių pertrauka.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del Taigi, kolegos, pradėkime svarstyti paskutinį šios dienos darbo atvarkės punktą. E, jis e, yra Europos ūkių ir amatininkų sūrių ir pieno produktų gamintojų tinklo atstovo pranešimas. Tema bandomojo projekto. Mm, galite pasiklausyti vertimo. Taigi bandomojo projekto Europos gerosios hygienos praktikos sūrių parduotuvėms vadovas rezultatai. Ir mes norime ekspos įvertinti šį projektą ir nustatyti, ar um, panaudotos lėšos buvo gera investicija. Taigi žaliųjų frakcijos kolegos pasiūlė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Ir mes bendradarbiaujame su sveikatos generaliniu direktoratu, vertinami gerasias e, praktikas e, pienininkystės ir sūrio gamintojų, ypač mažų gamintojų sektoriui. Ir šis pro projektas labai svarbus, jo e, pridinė vertė MVI šiame sektoriuje yra labai svarbi. Uh, Ir šis pranešimas padės mūsų nariams giliau įsigilinti į šį projektą. Ir pasižiūrėsime, kaip panašios geros idėjos galėtų pavirsti e, projektais, kuriuos patvirtintų ir paremtų komisija. Po pranešimo e, vyks renginys ne parlamente Iš tikrųjų, trečiajame Jozef Antal e, pastato renginys, ten bus kaip tik skanaujamas sūris. Taigi labai skan, skanus pranešimas. Ir prieš suteikiant žodį e, mūsų draugui, kuris pristatys Face tinklą, norėčiau pasveikinti Bernadette Delange, kuri kaip tik prie mūsų prisijungė. Ji pirmininkauja Sūrio gamintojų federacijai ir atstovauja sūrio gamintojus. Oi, atsiprašau, sako pirmininkas, ne gamintojų, bet sūrio platintojų asociacijai. Taigi dėkoju, Bernadette, kad atvykote ir dabar iš karto perduosiu žodį svečiui, kad jis galėtų pristatyti šį pilotinį projektą. Aš esu Frederik Blanchard, esu e, ūkininkas e, gaminantis e, oškų sūrį Alpėse. Mes turime 90 oškų kartu su žmona, jau 25 metus gaminame oškų pieno sūrį. Ir dabar 8 metus aš rūpinuosi Europos ūkių gamintojų, ūkių gamintojų tinklu. Jis buvo įsteigtas oficialiai 2013 metais ir pirmoji didelė sėkmė, kurią patyrėme e, šiame tinkle, e, taip pat ir e, šio komiteto ir generalinio sveikatos direktorato dėka ir parama yra šis bandomasis projektas. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra Face tinklas ir ką jis atstovauja. Štai čia matote iš šalių, kurios dalyvauja tinkle žemėlapį. 15 šalių yra atstovaujama mūsų asociacijoje iš tikrųjų gana didelė tokia asociacija, atsižvelgiant tai, kad jinai yra gana jauna. Ir matote Norvegiją, Suomiją, Švediją, Angliją ir Airiją, e, taip pat e, grai, grai, iki pat pietų tęsiasi šis žemėlapis, e, Slovenija, Italija, Ispanija ir Bulgarija, kuri taip pat greitai prisijungs prie mūsų asociacijos. Ir Taip pat Estija, Lietuva, Danija e, domisi galimybę prisijungti prie šio tinklo. Ir iš viso yra maždaug 3200 e, ūkininkų, sūrio gamintojų ar pieno gamintojų. Kokias įmonės mes atstovaujame? Mes atstovaujame du skirtingų tipų įmonės, e, tai yra uh, ūkininkai gaminantis e, sūrį ir pieno produktus, e, jie naudoja savo bandų pieną ir e, kaimininių bandų pieną arba kiti gamintojai, kurie superka aplinkinių vietos ūkių pieną. Uh, E, bet kuriuo atveju, ar tai būtų karvės, ar e, oškos, ar avies, e, ar buivolės pienas, pagrindinis bruožas vienijantis mūsų įmonės yra tai, kad tai yra daugiausia šeimos ūkiai, nedideli ūkiai, įmonės, kurios dirba labai lokaliai, E, tiesiogiai gauna žaliavą, e, naudojasi tradiciniais metodais. Dažniausiai tai yra šeimos ūkiai. Kaipgi. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, gamybos metodai tink, ir tinklai taip pat labai mm, plėtojasi Europoje, paklausa tikrai mūsų produktų auga tarp Europos vartotojų, e, jie vis labiau sugrįžta prie autentiškų vietinių produktų, rūpinasi produktų kokybę, jie nori žinoti, kur ir kaip buvo pagamintas produktas. Ir Dėl to mūsų daug tokių įmonių kaip mūsiškės gali egzistuoti ir plėstis toliau. Tai yra Europos masto tendencija, bet ji taip pat pastebima ir visame pasaulyje. Taigi dabar turėčiau pasakyti, kad mes atstovaujame Europoje e, mūsų tinklė maždaug 40 tūkstančių įmonių ir Europoje yra iš viso 40 tūkstančių tokio tipo įmonių ir 5 tūkstančiai darbo vietų yra tiesiogiai susijęs su šia veikla. E, šie darbo metodai yra labai tradiciški, tradiciniai ir anksčiau jie, jie, jie buvo beniksintis, bet mūsų sektoriuje iš tikrųjų pastebimas tam tikras atsigavimas. Ir Mūsų veikla tikrai dinamiška, žmonės taip pat yra nepriklausomi. Taip pat šis sektorius susilaukia ne tiek daug e, žemės ūkio subsidijų, kiek kiti žemės ūkio sektoriai. Taip pat norėčiau parodyti pardavimų sistemą, e, Mūsų gamintojai, ypač ūkiai, parduoda savo produkciją tiesiogiai savo ūkėje arba e, kaimo miestelių e, turguose. Tai yra klasikinė pardavimų sistema, tačiau e, sistema šita plečiasi, vystosi ir kartais vykdome pardavimus per platintojus, perdirbėjus, taip pat restoranus ir priekybos tinklus didmenininkus. Taigi mūsų pardavimų sistema plečiasi ir didžiaja dalimi mes parduodame ir per didelę, didelę dalį mūsų produkcijos parduoda ir e, didmenininkai, nes šitie ūkiai yra mažai apgyvendintose vietovėse, o šitie didmenininkai perveža mūsų produktus į miestus, į platiną į m, pieninės ir į e, priekybos centrus. Kai, kai kurie produktai net yra eksportuojami. Mes e, gaminame e, savo produktus tradiciškai, tradiciniais metodais. E, dažnai e, iš nepasterizuoto pieno e, ir naudojame e, vietinę įrangą, tradicinę vietinę įrangą. Pavyzdžiui, kaip matote nuotraukose, sūriai brandinami ant medžio lentų, natūraliuose rūsiuose, olose. E, taip pat e, yra pakuotės pagamintos iš natūralių medžiagų ir tai yra labai svarbus mūsų veiklos aspektas, e, apsprendžiantis mūsų produktų ypatybės tipiškumą. Taigi nepasterizuotas pienas ir tradicinis gamybos būdas, tradicinis sūrio brandinimo būdas. Dėl tų priežasčių Dėl šių tradicinių metodų mūsų veikla iš tikrųjų reikalauja daug žmogiškosios darbo jėgos ir rankų darbo. Ir mes esame tradiciniai gamintojai, bet e, mes esame tikri profesionalai, esame, turime techninių kompetencijų, taip pat žinių ir įgūdžių. Mm, tai yra svarbiausias e, mūsų bruožas, taip pat e, mums rūpi E, sanitarinio saugumo problemos. Mm, mes žinome tuos gamybos būdus, e, turime, esame įgūdę mm, gaminti savo produktus ir manome, kad galėtume puikiai įsilieti į Europos, atiti, at, puikiai atitinkame Europos uh, sanitarijos taisyklės ir standartus. Mes nenorime jokių išlygų ir nuolaidų e, Europos reglamentų netaikymo, bet norime tiesiog, kad mums leistų adaptuotis ir tam tikro lankstumo. E, kodėl mes įsisteigėme? Ogi todėl, kad kalbant apskritai Europos e, teisinė bazė e, mums leidžia puikiausiai funkcionuoti, tačiau kai mes pradėjome jungtis į atskiras Europos gamintojų asociacijas, pamatėme, kad visi turime bendrų problemų ir kad didžioji dalis administracijų sakė, kad e, mes netitiksime reglamento reikalavimų ir kad mūsų sektorijoje bus labai daug apribojimų administracinio pribojimų, pavyzdžiui, būtinybė e, registruoti įvairius duomenis, mūsų veiklą ir e, tai galima padaryti tik tai didžiosiuose įmonėse, o kad mums tai užtruks daug laiko. Taigi, čia, tačiau čia nesakau, kad nėra jokių rizikų. Uh, Pamatėme, kad susidurėme su tą pačią problemą ir todėl nusprendėme persigrupuoti. Svarbiausia mūsų veikla šiandieną yra mūsų veiklos sektoriaus atstovavimas ir gynimas Europos lygmenyje. Tiek kalbu apie ūkininkus, tiek apie gamintojus šio sūrio. E, mes užsimėme lobisnę veiklą Europos lygmenyje, taip pat e, dirbame su kitais sektoriais e, mūsų tinklo lygmenyje, mes keičiamės įvairiausiais hygienos klausimais, problematika, taip pat dalinamės patirtimi apie technologijas, gamybos metodus, taip pat turime internetinę sistemą, kur keičiamės duomenimis, taip pat kilančio, kilančiomis įvairiausiomis problemomis ir klausimais susijusiais su tradiciniais gamybos metodais. Taip pat tarėmės, kaip elgtis bendradarbiaujant su administracijomis. Mes propaguojame savo produktus, saugome savo gamybos metodus, tai svarbiausias mūsų tikslas ir mes nuolat stebime visas problemas, kurios e, galėtų kilti. Pavyzdžiui, viena svarbi problema yra nepasterizuoto pieno mm, išsaugojimas. nes pasigirsta abejonių, ar toks pienas yra saugus, mes norime apginti, apsaugoti savo produkciją nuo šito abejonių. Taip pat yra kitų dalykų, kurie taip pat gali uh, sutrikdyti tradicinius gamybos metodus. Taigi svarbu paminėti, kad mes norime save pozicionuoti ties tuo, kad dažnai mūsų produktai yra pastebimi tik vietos pardavimo punktuose bet reikia kalbėti apie produktą atskirai ir apie pardavimo būdus. E, taip pat problemą mums kelia, pavyzdžiui, e, mytybos, maistinės vertės ženklinimas, taip pat pieno ženklinimas. E, mes taip pat turime pristaikyti prie tų naujų reikalavimų, taip pat E, apginti savo tradicinį gamybos metodą, tam mums reikia, tam, kad le, mums suteiktumėte tam tikrą lankstumą. E, kalbu čia apie hygienos reglamentą, taip pat mes dabar, e, dabar yra taip pat rengiamos naujas oficialių kontrolių taisyklės. Taigi, kokį, e, kokį leidinį pristatome? Tai e, lydinys, kuriame rašome apie tai, kaip e, išvengti sanit, rizikos dėl sanitarinių veiksnių e, įmonėse. Ir tai yra priemonė, šis gidas yra priemonė, kuri leidžia įveikti mums iškylančias kliūtis mūsų darbe ir veiksmingiau bendrauti su uh, atsakingomis administracijomis. Kodėl parengėme šį e, gidą? Hygienos klausimų reglamentavime numatyta gamintojų atsakomybė ir atsakomybė už galutinį rezultatą, galutinį produktą. E, ir taip pat mes privalome dėkti RVASVT pri, e, sistemos principus ir sekti pažangiaisiais metodais. E, Tai taigi, pažangiosios praktikos metodai paremti RVA SVT sistemos principais. Ir kai kurios šalis jau taiko pažangiosios praktikos gidą e, patvirtintą nacionaliniu mastu šalyse. Tačiau kai kurie aspektai jau nebeaktualūs ir mm, juos reikėjo pakoreguoti. hygienos e, klausimų reglamentas mums suteikia galimybę atitinkamai mums pritaikyti savo gamybos metodus. Tačiau ūkiuose yra nemažai problemų, buvo nemažai problemų. Netgi buvo imta abejoti atsakingų pareigūnų darbo ir jiems patikėta atsakomybė. Buvo numatyta e, atsakomybė gamintojams, bet taip pat mums buvo numatyta, sutikta nemažai laisvės e, apsispręsti, kaip įgyvendinti tą reglamentą. Vietoje iškildavo problemų, kuriuose šalise su, bendraujant su administracija atsakinga. Uh, Taip pat bendraujant su e, atsakingomis institucijomis ir valstybės ir regionų mastu turime pasakyti, kad sulaukdami atsakymo, taip, reglamentas yra sudėtingas, bet tai ne mūsų kaltė, dėl to kalta Europa. Būtent todėl mes parengėme šį e, Europai, visiems ūkiams Europoje skirtą gidą, kurį galima pritaikyti Ir dabar nebegalima sakyti, kad Bruselis dėl kažko kaltas. Ir atsiranda galimybė pritaikyti reglamentą taip, kaip jis buvo sumanytas. E, problemų kyla ne dėl paties reglamento, bet e, dėl jo taikymo. Taip pat e, dėl to, kad nėra žinių, kaip pasinaudoti numatytomis lankstumo priemonėmis, taip pat e, taikyti tam tikrus reglamento aspektus. Dėl to yra skirtumų tarp valstybių ir tarp skirtingų regionų vienoje valstybėje taikant šį reglamentą. Ir reikia pasakyti, kad ne visiems inspektoriams patinka nu, tokio naujo požiūrio taikymas ir, lankstumo, ir lankstumas. Taip pat e, paprastai buvo sakoma, jūs esate tradicinės produkcijos gamintojai, jūs labai mėgstami, jūsų įmonė yra turistinės traukos objektas, pardavinėkit savo produkciją vietos lygmenių, jums galios e, e išimtis e, numatantis teisės aktai. Toliau lakstumo aspektai numatyti, apie kuriuos kalbama gide. Daug apie tai kalbėjau. rasite e, pavyzdžių apie lankstumą panaudojimą ir praktinį pritaikymą atskirose valstybėse narise. Pavyzdžiui, kaip naudotis e, produkcijos brandinimui natūraliomis sąlygomis, e, kaip kontroliuoti įvairių bakterijų kiekį. Tie pavyzdžiai pateikti pateikti todėl, kad e, atsakingų institucijų tarnybų atstovai galėtų žinoti, ką tai praktiškai reiškia ir kad gamintojų organizacijos veikiančios šalise galėtų e, remdamosi tuo gidu argumentuoti, kad e, lankstumo priemonės iš tikrųjų numatytos ir jas galima naudoti. Kalbant apie lankstumą, problemų iškyla dėl to, kad lankstumo galimybės panaudojimas priklauso nuo valstybės narės valios, o, nuo, o ne nuo Europos. Ir rengdami šį praktinį vadovą mes e, tai ir akcentavome, kad galima apsispręsti, naudotis lankstumu, lankstumo galimybę numatytą teisės aktuose, bet e, tai yra valstybės narės pasirinkimas mes norėjome, kad nebūtų taikomos išimtis dėl hygienos priemonių taikymo. Ir šis vadovas, e, e, šio vad, mūsų penkto vadovo vertė yra įvertinta ir jis yra oficialiai pripažintas. Norėjome sukurti paprastą priemonę, kuri būtų patogi gamintojams, ypač dėl sanitarijos klausimų, nes nėra paprasta parengti paprastą priemonę vadovą, kuri būtų e, naudinga ir gamintojai, ir, ir kurios taikymą, galiojimą validuotų ir atsakingos nacionalinės tarnybos. Todėl norėjome parengti aišku praktinį vadovą jį platiname, e, rengdami mokymus, e, pradėjome mokymų programą pavadinimu Teacheezy. Ir tuose mokymuose pasakome apie šį vadovą ir pasakome apie konkrečias priemonės. Toliau. E, lankstumo išimčių ir, ir taisyklių taikymo klausimai. Gide šiuo klausimu yra rekomendacijų tačiau šimtų procentų jos e, nėra oficialiai patvirtintos. Ką dar galėtume nuveikti? Rengiamės toliau dirbti. Šį rytą e, dalyvavome susitikime su sveikatos direktoratu e, komisijos, kur buvo ir nacionalinių tarnybų atstovai ir bandome inicijuoti dialogą su kontrolės institucijomis e, E, tarp gamintojų organizacijų ir atsakingų tarnybų, regionų, valstybės ar Europos lygmenių. Norime, kad šis vadovas paplistų ir būtų panaudojamas kontrolę atliekančių inspektorių mokymuose. Ypač e, mokymuose, kur kalbama apie saugesnį maisto, apie saugų maisto produktų gamybos procesą. Taip pat tyčyzį mokymuose mes jį naudojame. Taip pat reikia plėtoti e, tokių specialistų, techninių klausimų specialistų tinklą, į kuriuos e, gamintojai galėtų kreiptis pagalbos iškilus problemai. Ir dėl visų šių e, argumentų šis vadovas yra e, pirmasis etapas sukaupiant ir apibendrinant mūsų žinias ir patirtį. Na ir perdamas prie išvadų norėčiau pasakyti, kad e, dar išlieka kai kurių neišspręstų problemų, bet norėčiau pabrėžti, kad lankstumo galimybės taikymas priklauso nuo konkrečios valstybės narės geros valios ir kad reiktų vengti iškraipimų, nes mes vis dar stebėmės, kad Europoje yra tokių skirtumų, kad vienose valstybėse ta pati priemonė suprantama ir taikoma vienaip, o kitoje kitaip. Kažkodėl tai egzistuoja požiūris, kad mūsų gaminiai netokie saugus, parengę šį vadovą, e, mes, e, mes taip pat toliau dėgiamės e, sanitarinius reikalavimus. Šis gidas yra naudingas nacionaliniu mastu, bet mes norėtume, kad Europa mus paremtų šiame darbe. Kita problema Mes bendradarbiaujame su 15 valstybių iš 28. Nelengva prasiskverbti į, į naujas valstybės ir pasiekti e, gamintojus dirbančius tokiais pat metodais tose sritise, nes jie tai dažnai dirba izoliuotai, neturi savo organizacijų. Ir, ir to toks darbas dažnai pareikalauja nemažai laiko. E, Mes pamatėme, kad svarbu bendraujant su šalies ar e, regioninėmis atsakingomis institucijomis, jos suvoktų, ko, kokius metodus mes naudojame. Pavyzdžiui, kalbant apie žymėjimą etiketėmis ir informaciją teikiamą, e, pažymimą etiketėje. Aš, pavyzdžiui, negaliu pasakyti, kokia yra mano gaminamų sūrių mytybinė vertė. nes aš mm, dirbu be tarpininkų. Nes kiekvienais metais pienas uh, yra skirtingas, kurį naudojame, kurį išgauname. Ir todėl netgi metų eigoje sūrių skonis skiriasi. Aš dar dirbu, dirbu darbas atliekamas rankomis, uh, Ir todėl aš negaliu, neturiu galimybės pasakyti, kokia yra mitybinė vertė mano gaminių. Aš taip pat neturiu galimybės nuolatos siūsti savo produkcijos pavyzdžius, ištirti ir žinoti, kokia konkrečiai yra jų sudėtis. Būtent todėl yra taisyklės dėl produktų tiekimo į rinką Ir, ir tos taisyklės dažnai mūsų sektoriaus, sektoriaus gamintams yra labai svarbios. Ačiū uždėmesi. Bene, grazie, veramente molto interessante. E comp... Dėkui, e, buvo tikrai labai labai įdomu. Įdomu išgirsti apie e, jūsų tinklą, apie jūsų atliekamą veiklą, Nemažai kolegų norėjo pasakyti, pradedant nuo pono Bovei, bet atrodo jo nėra, tai kitam kolegai steiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Jums už Jūsų prezentaciją, buvo tikrai labai įdomu. E, mane maloniai nustebino Ir noriu pasakyti, kad panaš, panašia iniciatyva buvo e, teikta parlamente mano pirmtakas ponas Stefan Defol teikė siūlymą parengti tokį gidą, tokį vadovą ir džiugu, kad yra e, žingsnių, kurių dėka ir atsirado toks projektas. Tai tikrai sėkmingas projektas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad Na, dabar daug kalbame apie, apie bendros žemės ūkio politikos ateitį ir apie tai. Tai tai yra viena iš ES aktualijų. Ir visada sakome, kad ES e, lozungas tai e, vienybė įvairovėje. Svarbu, kad įvairovė žemės ūkija irgi būtų matoma ir egzistuotų Europos Sąjungoje. Ir jūs atstovaujate ir esate tos įvairovės dalis, konkurencingo sektoriaus dalis. Šį rytą mes svarstėme pranešimą kurią, kurį parengė ponė Hanes Garcia dėl e, oškų ir avių sektoriaus ateities. Kalbėjome apie tai, kad e, padėtis labai nevienoda šalise, nes vien, bendrijos narėmis yra labai nevienodos šalis su skirtingomis istorijomis ir tradicijomis. E, dažnai e, avis ir oškos auginamos vietovėse, kurios yra nepalankios kit, kit, kitai žemės ūkio veiklai. Bet iš tikrųjų jūsų atveju jūs esate konkurencinga įmonė. Jūs pristatėte įvairias iniciatyvas, minėjote įvairias iniciatyvas ir iš tikrųjų reikia ir skatinti, puoselėti tą įvairovę Europos mastu. Uh, bet Taip, bet taip pat turime nepamiršti ir mūsų e, bendrų veiksmų logikos. Tokios, e, reikia nepamiršti to, kad e, bendrijos teisės aktai paremti tam tikrą logiką ir siekia tam tikrų tikslų, kurių būtina siekti, bet noriu pagirti jūs, pasveikinti, džiugu jūs čia matyti nes tikrai matau, kad nėra blogos ar geros veiklos, tiesiog yra ūkininkavimas veikla vykdoma konkrečioje teritorijoje ir Na, o š, kal, kalbame, jūs auginate oškas ir žinau, kad, pavyzdžiui, mano regione yra E, tokių regionų, kur tikrai nepalankios yra teritorijos, nepalankios sukininkavimui, jos yra kitokios, kalnuotos teritorijos. Grazie Rick, José Bové rientrato, do la parola a lui. Žodis ponui José Bové. Sveiki. Prieš 40 metų man būtų pravertęs tas gidas, kuomet aš pats bandžiau gaminti sūrius ūkyje. Tačiau mane e, smaugė administracija, kuri visiškai nepadėjo man mano ūkininkavime ir e, kreipiausi pagalbos į profsąjungą bet, ir paskui jie mane paliko ramybėje. Bet nežiūrint nieko, tuo metu metu dirbti, daugelį dešimtmečių dirbti ūkininkams buvo labai sudėtinga. Ir galiausiai mes įrodėme, kad mes, kad mes jie buvo teisūs, kad tai, ko iš mūsų reikalavo, buvo nepagrista arba kad nebuvo kažkokio vientisumo nuseklumo. Ir manau, kad būtent to darbo dėka mes viską keičiame. Ir man atrodo, kad vienas aspektas šiame geros praktikos vadove yra svarb, ypač reikšmingas. Tai yra, kad negalime ūkininkų versti taikyti taisyklių formaliai. E, ne, taip pat neatsižvelgiant į sanitarnius reikalavimus, bet turime leisti ūkininkui pačiam siekti rezultatų remiantis tomis taisyklėmis. Ir tai yra geriausia, pažangiausia praktika. Nes galiausiai į, į, į tai ir ES ėmė atsižvelgti, tai tikrai svarbu, svarbu tai, kad administracija, atsakingos institucijos šalių lygmenių tai supranta ir, ir tai toleruoja. Ir e, Prancūzijos įvairiose departamentuose tai jau vyksta ir tai tikrai svarbu. Noriu tuo pasidžiaugti. Taip pat pasidžiaugti tuo, kad vyko kolektyvinis darbas ir Europos parlamente. Žemės ūkio komiteto daug narių šiame darbe dalyvavo ir aš noriu pasveikinti vieną narę, kuri ypač aktyviai dirbo ir kuri pasitraukė iš Europos parlamento ir išėjo pensiją. Mišel Dupont, ji buvo mano padėjėja. Ir noriu padėkoti Jums už visą darbą ir padėkoti šiandien taip pat ir už Mišel Dupont darbą, ją išsakyti padėką. Uh, Okay, okay, okay, excusez-moi. Madame Aguilera. Gracias, Pane Magilėra. Iniciativa... Dėkoju, pirmininkė. Ši iniciatyva yra labai naudinga. Norėčiau padėkoti žaliesiems už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos ir e, pasikvietė šio tinklo atstovą. Ir e, Mes, aš būdama e, pietų Prancūzijos, e, pietų Ispanijos Antalūzijos parlamento nare, glaudžiai dirbau su nedidelio, su, su mažais gamintojais, mažais ūkininkais, bandydama surasti papildomą pridėtinę vertę jų produktams. Kaip sakė panas Bovė, ši mintis iš tikrųjų yra puikia. Ir Labai džiaugiamės, kad jūs pristatėte šį e, Europos e, gerosios hygienos praktikos gid mūsų komitete. Iš tikrųjų, prieš, jeigu būčiau turėjus šį gidą prieš kelius metus, dirbdama Andaluzijoje, iš tikrųjų būčiau labai džiaugusis. Jis būtų buvęs labai naudingas Andaluzijos gamintojams. Taigi, mm, iš tikrųjų, labai uh, Džiaugiamės, e, kad jūs atvykote. Taip pat matau vieną Granados universiteto atstovę sveikia atvykusi. Marija Jesus Hemelisys čia irgi atvyko. E, sveiki visi atvykę į Briuselį. E, visi, kas pristatė, atvyko čia ir pristatė šį gidą. O taip pat norėčiau pasveikinti jūs su jūsų atliktų darbų. Jis labai svarbus E, mažiems e, pienininkams ir ūkininkams gaminantiems sūrio produktus. Mano provincijoje, mažame miestelėje, žmonės nusprendžia pasilikti ir užsimti ekonominę veiklą. Ir užsidirba savo pragyvenimui, o jeigu jiem pasisega, sukuria ir dar porą darbo vietų. Taigi jie sukuria pridėtinę vertę net ir E, užtikrinami tos teritorijos sanglauda, tokiu būdu prisideda ir socialiai, socialinė prasme. Man atrodo, kad daug mažiau žmonių paliktų kaimo vietovės, jeigu tokių iniciatyvų būtų daugiau, todėl jas turime remti. Manau, kad šis tinklas yra e, labai naudingas ir nuties kelią pirmin panašioms iniciatyvoms. Turime daugiau dėmesio skirti mažų gamintojų gaminamiems produktams. Prancūzija pradėjo šį procesą sūrio sektoriuje. Iš tikrųjų, mes pasieksime Ispanijoje jūsų, Prancūzijos pėdomis, nes toks yra kelias pirmin. Mes turime pagerinti hygienos situaciją Mano administracijoje buvo tam tikrų problemų, turėjome mm, sugriežtinti tokio tipo sūrio gaminimo taisyklės, tačiau sveikatos administracija tokio sūrio gamybą mm, traktuoja taip pat kaip, kaip ir sūrį gaminama pramoniniu būdu. Taip, abu šie produktai patenka į maisto grandinę, bet taisyklės privalo būti skirtingos, nes jie iš esmės skiriasi. Man atrodo, toks gerųjų praktikų gydas sukurs pridėtinę vertę ir ateityje Europoje ūkininkams nebekils tokių problemų, kokios kyla jums. Net, kalbu ne tik apie sūrios sektorių, bet ir kitus produktus. Taigi iš tikrųjų tai puiku. Sveikinu jūs su sėkmingu darbu. Tačiau mes visi e, turime spręsti iššūkį, apie kurį norėčiau pakalbėti. Šis iššūkis yra susijęs su žodžio namudinio sūrio terminu, kurį reikia klyjuoti ant to sūrio produktų. Žodis artisan angliškai. E, Kartais tuo žodžiu um, vadinami ir pramoniniu būdu pagaminti produktai. Bet negalima taip vadinti produktų, kurie gaminami netradiciniais metodais. Nes kartais tai suklaidina vartotojus. O čia turime kalbėti apie ūkiuose pagamintą sūrį, specialiomis sąlygomis pagamintus produktus ypatingos kokybės produktus. Taigi dar siekis sveikinus atvykus į Briuselį ir džiau, tikiuosi, kad jūs puikiai čia praleistė laiką. Dėkuoju dabar ponas Buda. Um, uh, Dėkuoju, pirmininkė, noriu padėkoti kolegai, kuris pristatė uh, šią pažangiausią praktiką. Taip, uh, žemės ūkiui ES reikia tam tikrų geriausias praktikos vadovų, ne tik tai sūrių atveju, bet ir kitose sektoriuose. Man teko pakeliauti po Prancūziją, Belgiją, kitur ir susidariau įspūdį, kad maisto perdirbimo įmonėse mums tokių vadovų reikia. Rumunijoje, tiesą sakant, reikia pripažinti, kad daug iš tokių įmonėlių buvo uždaryta, nes e, nebuvo suprasta jų e, poreikis, jų nauda. E, labai dažnai hygienos inspektoriai atlieka kontrolę visiškai nesuvokdami, kas vyksta toje gamiklėlėje. Jiems niekada neteko patiems pabuvoti ūkiją. Į viską jie žiūri vien teoriškai. Tad aš e, raginu jūs e, tikėti savo sėkme ir mes iš tikrųjų ieškosime galimybių jūs paremti, nes tikime e, tokiais smulkiais, smulkiais ūkiais ir įmonėmis. Noriu paklausti, ar jūs galvojate apie tam tikrų savo e, pardavimo taškų sukūrimą, kai, kai, ne, kai negalite per kitus parduoti savo produkcijos? Ar e, negalvojate apie kažkokių pardavimo taškų kūrimo, ypatingai labiau apgyvendintose E, vietovėse. Ir taip pat jūsų žemėlapyje praeitame nemačiau Rumunijos. Norėjau paklausti, kokia situacija Rumunijoje, kodėl jos ten nėra. Čestitam e, e, vašim gostų na rad. Pone Petir. Dėkoju. Pirmininkė, noriu prelegentui padėkoti už jo pristatytą pažangiausią praktiką. Pieno pramonės e, krizė e, apčiuopiamai matoma visose valstybėse narėse. Aš, e, man susidaro įspūdis, kad labiausiai ta krizė paveikė ES rytus. Kroatijoje per pastarosius keliarius metus pininkystė užsijimančių ūkininkų sumažėjo 60 procentų. Ir e, pieno gamyba yra baisiai sumažėjusi daugiau kaip 280 procentų. Ir tai demonstruoja krizės apimtis. Tos priemonės, kurios dabar taikomos, e, nėra pakankamos. Jūs akcentavote, kad svarbu paremti gamintojus būrintis į tam tikrus tinklus. Visiškai sutinku. O kaip jūs tai darote? Ką, ką jūs parekomenduotumėte kitoms valstybėms narėms, kur tokių tinklų dar nėra? Kaip jie gali organizuoti savo gamybą ir burti pieno ūkininkus. Kokios, kokių reikėtų reglamentavimo aktų? E, ko jūs tikitės iš mūsų Europos parlamentarų? Kaip mes galėtume priderinti egzistuojantį reglamentavimą, kad galėtume jums padėti? Dėkuoju, ponė Petir. Uh, Pone Sendra, ačiū pirmininkė, aš prisijungiu prie sveikinimo žodžių ir taip pat noriu padėkoti už tai, kad atvykote čia pas mus, pristatyti pažangiųjų metodų vadovą, nes išklaususi e, jūsų pasisakymo, manau, kad daugeliu iš šio komiteto narių e, mums teko gyventi skirtingais laikotarpiais, išgyventi skirtingus dalykus, bet kalbant apie. E, mūsų kovą. Mes norime, kad išliktų tradiciškai gaminami, mažose ūkėse gaminami e, gaminiai kad tokie ūkininkai išliktų. Ir kalbant apie tai, norėčiau paklausti, kokius dar žingsnius turėtų žengti administracija, atsakingos tarnybos institucijos, e, komisija arba parlamentas, kad pasiektume, jog tos visos taisyklės ir e, kriterijai normos būtų vienodai taikomos visoje ES e ir galėtume žengti priekin. Taip pat noriu paklausti, kokių konkrečių pasiūlymų turite dėl žymėjimo etiketėmis. Ar manote, kad reikia numatyti galimybę e, renkti kitokias etiketės, kad neiškiltų sunkumų? Taip pat E, šiandien esančių Europos parlamentų narių vardu matau, kad visos politinės frakcijos sveikina jūsų iniciatyvą ir manau, kad turėtume e, atsakingai pamastyti drauge, kaip galėtume toliau eiti priekin, daryti pažangą čia. Ir norėčiau E, paminėti vieną dalyką, kuris man rūpi, kalbant apie profsąjungų perspektyvą, nes dirbau anksčiau profsąjungose ir konkrečiai užsėmiau susidūrus su visais šiais klausimais ir žinau, kad dažnai tradiciniais metodais e, e, ūkininkų gaminami produktai, kur, kurių gaminiai žymimi kaip, kaip namudininkų gaminys, kad pramonė, stambioji pramonė baigė pasiglemšti šią gamybos nišą, bet už tai atsakinga, atsakingos vietos, atsakingos institucijos ir bendrai atsakingos tarnybos. Reikia daryti viską, kad stambioji pramonė nepasiglemštų tokios produkcijos. Galicijoje vyko gana uh, ar ši kova, kad būtų uždrausta stambiai pramoniai, perdirbėjų pramoniai perimti tą nabūdinio produkto žymą. Pirmininkas, ačiū. Kolegos, ačiū visiems. Šiandien kaip mūsų svečias galėjo įsitikinti, e, visos politinės frakcijas išreiškia pritarimą ir palaikymą jūsų iniciatyvai. Dabar jums galimybė pasitalinti baigiamaisiais komentarais ir išvadomis ir atsakyti kolegų klausimus. Po, ponas Sandrijo sakė, kad jis labai emocijų emocionaliai, jį e, užplūdo emocijos pasisakant, aš turiu pasakyti, kad mane irgi užplūdė emocijos ir noriu, matau, kad čia yra ir parlamento narių atstovų iš Prancūzijos ir iš Lenkijos. Atsiprašau, aš neturiu viso pavardžių sąrašo, bet noriu padėkoti visiems, kurie mums padėjo. Noriu padėkoti Michelle Dupont, kuri visada buvo mūsų kontakto, kontaktinis asmuo. Ir dar kartą už tai dėkoju už galimybę bendradarbiauti. Norėčiau pakomentuoti taip kaip mes organizuojame darbą ir kodėl Rumunijos nėra mūsų žemėlapyje. Dėl taip pat Žozė Bovė minėjo tai, kad prieš 40 metų Prancūzijoje administracija labai juodino ūkininkų gyvenimą kvailomis taisyklėmis. Dabar situacija Prancūzijoje nemenkai pasikeitė, nes mes susibūrėme į organizacijas, reikalavome pokyčių Taip pat neseniai kalbėjome su kai kurių naujų šalių atstovais, kurių dar nėra mūsų tinkle, kalbėjome apie problemas, su kuriamis jie susiduria. Rumunija, Lietuva, Estija, Danija yra tos šalis. Iš tikrųjų ir, ir, mm, abi, ir vakarų ir rytų šalise yra problemų šiame sektoriuje. Taigi mes dirbame, kad pritrauktume tas šalis ir kai, kai kuriais atvejais dar labai griežtai įgyven, reikalavimą įgyvendinti reglamentus. Noriu dar kartą pabrėžti, kad numatytas lankstumas Europos reglamente egzistuoja bet tai nėra prievolė valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė pati nusprendžia, kokiomis sąlygomis bus taikoma, bus taikoma ta lankstumo priemonė. Ir, pavyzdžiui, siekiant supaprastinti e, gyvenimą, kad kartais administracijos norėdamos savo supaprastinti gyvenimą, nusprendžia ne, nesuteikti galimybės naudotis tomis lankstumo galimybėmis, nes reikia tada paaiškinti ir gamintams, ką reiškia ta lankstumo galimybė. E, Aš sakiau, kad mes kalbėjome su kai kurių kitų šalių atstovais, naujų šalių atstovais, taip pat Graikijos, Bulgarijos atstovais, tikimės, kad jie prisijungs prie mūsų, bet tose šalise nėra e, gamintojų profesinių organizacijų. Buvo užduotas klausimas, kaip galėtume, kaip padėtumėt mums organizuotis geriau. Mums reikia laiko Rengdami šį gidą bendradarbiavome su profesionalais ir taip pat techniniais specialistais, kurie yra įpratę dirbti su smulkiais gamintojais. Taip pat dirbame su pačiais smulkiais gamintojais, kurie paaiškina, pavyzdžiui, aš negaliu to padaryti arba negaliu tų ar kitų reikalavimų tenkinti. Mes, smulkus gamintojai, E, bendraujame su, su, e, technikai, su techninių klausimų specialistais, vykstame į šalį ir bandome paaiškinti, kaip tas lankstumas praktiškai pritaikomas, kaip, kaip jį panaudoti, nes jis numatytas Europos reglamente. Ir tai yra ats, atsparos taškas. E, kaip man tą lankstumo priemonę pritaikyti mano mažoje įmonėje? Dirbame visose šalise tokiu pagrindu, bet mums reikia laiko, nes mūsų organizacija nedidelė. O atvirai kalbant, parama, kurios mums reikia, tai finansinė parama reng, platinant e, šį gidą, nes mes esame nedidelė organizacija su nedideliais finansiniais ištekliais dėl žymėjimo etiketėmis ir iškylančių problemų. Mūsų prašymas yra nepapra labai paprastas. E, numatoma galimybė nukrypti nuo žym, žymėjimo, mitybinių verčių žymėjimo etiketėse reikalavimų. Ta e, galimybė reikalavimo netaikyti galioja nedidelėms įmonėms. E, mes parduodama produkcija lokali arba daugiausia per vieną tarpininką. Todėl mums labai reikalinga ta galimybė taikyti išimti, ypač kai produkcija parduodama vietos mastu. Aš galiu gaminti savo sūrius e, Alpių regione, Alpių kaln, Alpėse kaž, kažkas tą produkciją vartoja, arba yra žmogus gyvenantis Paryžiuje, domisi mano produk, produkcija. Kažkas, kas vežtų mano produkciją iš mano ūkio į Paryžių, jau būtų didmenininkas. Ir tai reikštų, kad aš privalėčiau kitokias etiketes klyjuoti ant savo produkcijos. Tai toks būtų prašymas to išvengti. Dar vienas svarbus dalykas - tai lankstumo aspekto problematika vienas paprastas prašymas. Net jeigu komisija negali ar Europa negali priversti valstybių narių taikyti lankstumo galimybės, prašytume bent jau įkurti Europos mastu darbo grupę, e, kur vyktų pasikeitimas patirtimi tarp gamintojų ir kon, inspektorių už, atsaky, atsakingų už kokybos kontrolę kad būtų svarstomos problemos iškilančios e, įgyvendinant Europos reglamentus vietoje ir kad būtų pasakojama, kaip užtikrinti lankstumo įgyvendinimą, kad, kad būtų aiškinama, kaip konkrečiu atveju tai padaryti, kaip tai taikyti. Ar jeigu kai, kai kurių e, labiau atsiliekančių, atsiliekančių lankstumo požiūrių šalyje, kontroliavimo institucijos taip pat jų atstovai atvyktų ir sulauktų, galėtų gauti tokių rekomendacijų. Tai būtų pirmasis etapas. Tai tiek ir apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad mes Europą bandome priartinti prie savo nedidelio masto e, Mes ne visi gerai kalbėjome anglų kalbą pradžioje ir mums reikėjo nemažų pastangų, kol susibūrėme į organizaciją ir noriu šiandien padėkoti visiems, kurie dalyvavo tame darbe, visiems kolegoms iš visų šalių už tai, kad prisidėjo rengiant tą vadovą ir už tai, kad šiandien džiaugiamės savo sėkmečių visiems. Thank you. Felicidades. Felicidades. Sveikinimai. Puikiai padirbėjote. Dar sėkiu norėčiau padėkoti, pasveikinti Jūs viso komiteto, visų narių vardu už tą darbą, kurį nuveikėte. Jūs, būdamas Europos tinklo pirmininkas, o taip pat visi jo nariai, dirbdami atskirai, kiekvienas savo srityje, siekiate bendros sėkmės. Taigi, baigėme šios dienos darbą. Nepamirškite, kad yra sūrio ragavimo renginys trečiajame aukšte prie baro Jozef Antal pastate. Jis prasidės 6 valandą. Mes baigėme kiek anksčiau nei numatyta, bet dar sėki Primenu, kad 6 valandą trečiame e, aukšte Jan pastate prasidės tas renginys, o rytoj tęsime darbą 9 valandą ir ponas Sekerski, pirmininkas prie mūsų prisijungs. Dar sėki dėkoju ponui Buvei.